So, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerbiamas ponios ir ponai, mėly kolegos, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Jūs šią popietę Europos parlamente, mūsų seminare, kuriame mes bendradarbiaujame su nacionaliniais parlamentais. Būtent šis seminaras skirtas yra pirkimų pardavimo sutarčių teisėje ir mes jau senokai diskutuojame šiais klausimais ir aš manau, kad e, nacionaliniuose parlamentuose e, šitie, šitos diskusijos dėl sutarčių teisės e, trunka jau pakankamai ilgai. Yra priimtos įvairios nuomonės ir šių diskusijų išvados yra įvairios. Ir norėčiau pasveikinti pirmiausia kalbėtojus, tai yra ponė Vikenė Reding, yra teisingumo už teisingumą atsakinga komisijos narė, komisijos vicepirmininkė, tada ponas e, Simionidis yra tarp mūsų, e, pirmininkaujančio Kipro atstovas, taip pat Diena Volis, e, Europos parlamento vicepirmininkė ir taip pat pranešėja sutarčių teisės klausimų ir taip pat norėčiau pasveikinti uh, kolegas iš nacionalinių parlamentų, kurie taip pat buvo ir Europos parlamento nariais, tai tarp jų yra ponas e, Lordas Baunas. Jisai e, pirmininkaus pirmąjį mūsų seminaro dalį ir pasakys kelis įžanginius žodžius. Dar m, papildysiu tai, apie ką mes šiandien kalbėsime. Europos parlamentas dabar skiria ypatingą dėmesį šiai temai. Mes uh, ilgą laiką reikalavome tokios sutarčių teisės ir praeisėme plenarinėme posėdėje. Būtent buvo priimtas galutinis sprendimas, buvo pritarta ponios Vuolis pranešimui. Iš esmės mes dabar atidžiai sekame šią situaciją, mes diskutuojame vis dar šio klausimu, mes esame pasirengę m, diskutuoti m, apie šio naujo reglamento, apie sutarčių teisės taikymo apimti, apie įvairias nuostatas. Ir šie klausimai įrodo, kad mes didelę reikšmę teikime šiam klausimui, nes visų pirma, e, šis pasiūlymas padės e, suvienyti vidaus rinką, taip pat siekti pažangos vidaus rinkoje, prisidės taip pat ir suvienijant ES bei konsoliduojant jos pastangas. Taigi tokios įžanginės pastabos. Dabar aš norėčiau suteikti žodį pirmiausiai komisijos nariai Reding ir toliau žodį suteiksime ponui Simeonijas. Pirmiausia, ponė Reding. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs iš tikrųjų teisingai pastebėjote, šis pasiūlymas jau turi ilgą istoriją. Dešimtmečius jau skaičiuojame diskusijas dėl e, sutarčių teisės ir e, sutarčių teisės e, specialistai būtent pateikė ir savo svarstymus, kaip šis pasiūlymas gali įgauti teisinę formą. Todėl aš norėčiau padėkoti ponui Leinė, kuris yra Teisės reikalų komiteto pirmininkas ir pranešėjas. Norėčiau padėkoti taip pat poniai Tianai Polis, uh, už jos darbą parlamente, būtent nagrinėjant šį klausimą. Ir taip pat norėčiau padėkoti profesoriui Simeonidis, nes e, jisai pasistengė, kad e, pirmininkaujantis Kipras būtent ir atidžiau išnagrinėtų šį klausimą. Man tai yra e, klausimas, kuris yra susijęs su teisingumo indėliu į ekonomikos augimą. Mes e, norime veikti Europos labui ir panaikinti kliūtis, kurios kyla sutarčių teisės įgyvendinimu įvairiose valstybėse narėse. E, tai padės mums e, sumažinti išlaidas, kurios yra susijusios su daugybės teisės aktų taikymo sutarčių teisės rytyje, nes tos išlaidos yra neproporcingai didelės, ypač kalbant apie mažas vidutinės įmonės, kurios turi prisimti visą šią naštą Taigi, šitas pasiūlymas yra susijęs su e, vieninga arba bendra e, sutarčių teisė, kuri padėtų e, sudaryti tarpvalstybinės sutartis, pirkimo pardavimo sutartis. Nesvarbu, kurioj vietoje yra pirkėjas ir pardavėjas ES. Be to bus sustiprintos ir vartotojų apsaugos teisės, ypač remiantis ES teisės aktais. Ir e, tai bus, žinoma, susijęs su tuo, kad e, vartė, e, šitie, vartotojai galės pasinaudoti įvairiais naudingais pasiūlymais kitose valstybėse narėse, dabar pasinaudodami bendrą sutarčių teisę. Ir dabar E, labai smagu matyti čia nacionalinio parlamento atstovus ir aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad subsidiarumo ir proporcingumo principai yra labai svarbus visose srityse e, kuriuose Europos komisija teikia pasiūlymus. Ir taip pat tai yra mūsų gairės e, būtent rengiant šitą pasiūlymą dėl bendros Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės. Tai yra mm, laisvai pasirinkamas suderintas teisinis režimas. Mes nesiekime visiško teisės aktų suderinimo valstybėse narėse. Jis, šis pasiūlymas nepakeičia nacionalinės sutarčių teisės. Tai yra alternatyva sudarant sutartis, mm, kuris gali būti pritaikomas bet kurioje teisės sistemoje ir jis padeda lengviau, paprasčiau ir pigiau sudaryti pirkimo pardavimo sutartis tarp valstybinių lygmenių, nes dabar e, to beveik nėra. Tokios sutartys beveik nesudaromas. Taigi, šitas pasiūlymas yra susijęs su tomis rytimis, kur mes e, identifikavome problemas ir mes dabar siekiame tas problemas e, panaikinti. Čia mes kalbame tik tai apie tarpvalstybinius e, sutartis. E, mes nekalbame apie sutartis tarp e, didžiųjų įmonių. O kalbant apie susitarimus arba sutartis tarp įmonių, tai viena iš tų įmonių turėtų būti maža ir vidutinė įmonė, nes būtent tos mažos vidutinės įmonės kaip tik ir nukenčia nuo tų skirtumų dėl įvairios sutarčių teisės įvairiose valstybėse narėse. Taip e, mes e, e, laikomės sutarčių, sutarčių sudarimo laisvės principu. Ir, bet įmonė, žinoma, galima, gali pasirinkti ne tik Europos sutarčių teisę, bet gali pasirinkti ir savo nacionalinę teisę ir toliau sudarinėti sutartis pagal šią teisę. Tai yra jų laisvo pasirinkimo reikalas. Įmonės gali laisvai pasirinkti, tai yra labai svarbu ir niekas negali būti priverstas taikyti Europos sutarčių teisę. Tai, šis, tai reiškia, kad šis pasiūlymas nesukels papildomų išlaidų, bet suteiks galimybės rinktis. Taigi, šis pasiūlymas buvo patiktas komisijos labai, labai aiškiai suprantat, kaip sunku įveikti tas kliūtis, kurios, su kuriomis mes susidarėme bendroje rinkoje. Ir mm, būtent buvo daug diskutuojama tiek Europos parlamente, tiek taryboje, pirmininkaujant Kiprui. Ir mes dabar kaip tik einame teisinga kryptimi nagrinėdami e, esminės nuostatas šiame reglamente. Ir aš e, pastebėjau, kad e, rengiami įvairūs seminarai, kuriuose nagrinėjami skirtingi Europos stočių teisės aspektai. Tai labai malonu. Tiek IMKO, tiek JūRI komitetai būtent tuo užsijima ir jie kaip tik ir nustatinėja, kur uh, E, yra svarbiausios problemos ir kur galima pasiūlyti pagerinimą e, šiam reglamentui. E, pagrindinis teisų gyvenimo paketo principas yra užtikrinti augimą tiek politinių, tiek ekonominių požiūrių. Ir visos suinteresuotos šalis, beje, kaip tik ir išreiškė savo pastabas šio klausimu. Jūri komitetas kaip tik tai pabrėžė e, būtent praktinę e, šio reglamento prasme. Ir taryba taip pat pritarė šiems praktiniams aspektams. Ir taryba taip pat norėtų užtikrinti, kad e, galutinis tekstas užtikrintų pusiausvyrą. Būtent būtų užtikrintos galimybės verslininkams ir antra vertus vartotojams ir būtų užtikrintas būtinas lankstumas e, pasirenkant sutarčių teisę. Komisija būtent ir e, siekia padėti įvairioms suinteresuotoms šalims. Ir mes taip pat džiaugiamės, kad nacionalinių lygmenių taip pat yra mm, organizuojamos diskusijos, sprendžiant e, šį sutarčių teisės klausimą, siekiant užtikrinti didesnė, didesnė vartotojų apsauga. Būtent tai yra vienas iš prioritetų artimiausiose dėrybose dėl šio pasiūlymo. Ir mes norime pasiekti geriausią pasiūlymą mūsų mažosioms vidutinėms įmonėms, kuriais, kurioms e, šiuo laikotarpiu, kai jos yra ištiktos e, krizės, turėtų būti padedama. Ir kad šios mažos vidutinės įmonės visiškai pasinaudotų e, E, vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Nes dabar jos susiduria su įvairiomis kliūtimis kitose valstybėse narėse. Ačiū, e, ponė komisijos narė. Dabar norėčiau steikti žodį e, ponui profesoriui Simeonidės, kuris, kuris yra pirmininkančio Kipro atstovas. Prašome. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you for giving me the opportunity. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už suteiktą man galimybę šiandieną čia dalyvauti ir jums pristatyti padarytą pažangą. Pirmininkaujant Kiprui šioje srityje. Pirmininkaujančio Kipro siekis buvo padaryti pažangos kiekviename dokumente. Ir nepaisant to, kokia būtų mūsų pačių nacionalinė pozicija vienu ar kitu klausimu. Pavyzdžiui, mes padarėme žymios pažangos dėl dviejų siūlomų reglamentų, dėl e, santokos ir šeimos teisės, nors Kipras pats nėra, nepripažįsta registruotų partnerysčių, nepri, lygina jų šeimoms bet mes vis tiek raginame tarybą priimti ir patvirtinti tam tikras gairias. Kitaip sakant, mes e, stengiamės dirbti iš esmės, ne užstrikti ties smulkmenomis. Ta pati galiu pasakyti ir kalbėdamas apie bendrąją pirkimo pardavimo sutarčių teisę. Ir džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad mes jau pradėjome esminės diskusijas. Žinoma, gal iš pradžių ir nelabai didelė pažanga atrodo, kai sakau, kad pradėjome esminės diskusijas, bet labai daug laiko buvo praleista diskutuojant dėl tokių preliminarių klausimų, nors nebūtinai jie yra nesvarbus, pavyzdžiui, teisinis pagrindas. Ir jūs turbūt suprantate, kad norint pradėti esminės diskusijas, reikia žengti svarbių žingsnių ir tas diskusijų pradėjimas jau yra didelis pasiekimas. Tad mes norime eiti iš karto prie reikalo, prie esmės ir to siekdami padarėme kai ką neįprasto. Užuot pradėję diskusijas nuo pirmosios priedų dalies, mes pradėjome nuo ketvirtosios dalies, kurioje yra kalbama apie prievolės tenkančias, e, tenkančias e, pirkimo pardavimo sutarčių šalims. Mes tai padarėme todėl, kad ketvirtoji dalis yra bendrosios pirkimo pardavimo sutarčių teisės dalis. Ten labiausiai apibūdinama esama padėtis ir apie tai dažniausiai ir kalbama tiek Europos parlamento diskusijose, tiek diskusijose tarp suinteresuotų pusių. Todėl mes nusprendėme, kad tai būtų puikia proga palyginti naujai pasiūlymą su esama Europos teisė ir valstybių narių nacionalinėmis teisinėmis nuostatomis. Tad mes manom, kad jeigu uh, pradėsime diskusijas nuo e- esminių dalykų, tai tuomet dings ta nežinomybės baimė. Tačiau reikia pasakyti, kad dar yra gana ryškių nesutarimų tarp valstybių narių dėl šio projekto specifikos. Kai kuriais atvejais šitie nesutarimai apima patį esminį klausimą, ar verta siekti bendros europinės pirkimo pardavimo stočių teisės. Mes, būdami pirmininkaujantį valstybę, stengiamės laikytis neutralios ir konstruktyvios pozicijos. Be abejo, tokie nesutarimai dar kurį laiką išliks bet jeigu leisite, norėčiau pasakyti savo asmeninį pastebėjimą, kurį grindžiu savo asmeninę patirtimi, kaip po dėstytojo 34 metus tą darbą dirbau. Ir taip pat domėjausi tuo, kas vyksta tiek Europoje, tiek kitoje Atlanto pusėje. Aš noriu pasakyti, kad labai svarbu žvelgti pirmin ir mąstyti pažangiai. Penktajame dešimtmetyje buvo keletas ekscentriškų profesorių, uh, kurie sugalvojo parengti vieną priekybos kodeksą bendrą kelioms šalims, visai Europai ir jie nekreipė dėmesio į tuos, kurie sakė, kad tokia idėja yra nereali. Ir nepaisydami tokio priešiškumo, jie vis tiek siekia savo idėjos įgyvendinimo. Ir tuomet visą tai vyko Junktinėse Amerikos valstijose ir tuomet ten buvo 40 skirtingų valstijų. Ir vis tik buvo parengtas bendras priekybos kodeksas visoms valstijoms. Jis nebuvo privalomas, bet jį tos valstijos priėmė savanoriškai. Ir nors negalima netgi sakyti, kad tas kodeksas buvo tobulas. Tačiau taip ir buvo. Per mažiau nei du dešimtmečius visos valstijos priėmė vieningą priekybos kodeksą ir paskutinė valstija prisijungusi prie to kodekso tai padarė 80-ame dešimtmetyje. Todėl, manau, svarbu žvelgti pirmin ir mąstyti pažangiai. Ir žiūrėti ne vieną tai, kas vyksta dabar, bet kas gali būti po daugelio metų. Galime dabar pažvelgti į specifiką, kalbėdami apie bendrąją pirkimo pardavimo stočių teisę. Manau, jeigu konstruktyviai žvelgsime, mes galėsime pašalinti tuos dalykus, dėl kurių dar nesutarėme. Bet valstybių narių pirkimo pardavimo sutarčių teisės vienodinimas, manau, yra neblogas tikslas ateičiai. Ir bendroji pirkimo pardavimo sutarčių teisė bus tikrai naudinga mums visiems. Tuomet ir parlamentas, ir komisija, ir taryba turėtų kartu siekti tokio tikslo. Jeigu mes šią teisę laikome gerų produktų, tuomet iš tiesų rinka priims tokią teisę, visi su jie susipažins, visos interesuotos pusės su jie susipažins ir valstybės narės vieną dieną nuspręs perkelti bendrąją pirkimo pardavimo sutarčių teisę į savo nacionalinės teisės nuostatas. Ir tos nuostatos taps tikrovę, ne tokia, kuri buvo primesta iš viršaus į apačią, bet kuri buvo prisimta savanoriškai ir savanoriškai taikoma. Šiandieną galbūt atrodo, kad ta diena dar ateis labai negreitai, tačiau neverta prarasti vilties. Ir tokia viltinga gaidelė noriu padėkoti pirmininkui už man suteiktą žodį ir taip pat norėčiau palinkėti sėkmės jums visiems ir po mūsų pirmininkaujančiai Airijai. Dėkui. Dėkuoju profesorius Sinanytis. Toliau ponė Volis. Much, And... Ačiū pirmininkė, dėkuoju už tai, kad mane dar kartą pasikvietė į šį svarbų susitikimą, kad padiskutuotume apie uh, E, Europos e, pardavimų ir pirkimų bendrą teisę su Europos parlamentu. Aš manau, kad labai svarbu šį pasiūlymą teisingai suformuluoti. Įkvepia tai, kad čia yra išdėstyta daug skirtingų nuomonių ir visi kalba apie esmę, o ne apie kodėl ar jeigu. Bet pirmiausia, aš pati norėčiau pradėti nuo e, kodėl ir jeigu o paskui bandysiu pereiti prie ta, ta praktinių, kontekstinių priežasčių. Taigi pradėsiu pirmiausia nuo priežasčių ir tarsi sąlygų, nes man tai yra e, asmeniškai labai artima tema. Šis pasiūlymas įvairiais pavydalais e, mane persekiojo dirbant parlamente vos ne 12 metų. Taigi e, jo genezė, jo brendimo etapas yra labai ilgas. Ir aš galiu pasakyti, kad e, jis neapsiriboja tuo 12 metų, kur kas e, senesnis jis yra. Prieš daug, daug metų, kai aš buvau jauna e, advokatė Londone, praktikavau teisę, nuolat susijau susidurti su tarptautiniais ieškiniais. Ir pirmą kartą pamačiau, kaip sunku yra ieškinių šalims dirbti E, visoje Europoje, skirtingose šalyse. Ir tada aš atvažiavau čia į parlamentą ir čia pagaliau mes galime kažkaip tą klausimą bandyti išspręsti, palengvinti jo e, reguliavimą, sukurti saugesnę sistemą, paversti vidaus rinką realybę vartotojams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Ir tam tikrą prasme mes bandėme tą padaryti. Bet e, mums reikėjo, reikia dar tarsi to galutinio žingsnio, kuris, e, kaip mes manom ir kaip komisijos narė sakė, e, pastumėtų į priekį ekonomikos augimą. Man kaip teisininkai ir būnant čia kaip parlamentariai atrodo, kad čia stengiamės sukurti ne kažkokią tai E, sudėtingą sausą teisę sudėtingiems ieškiniams reguliuoti. Greičiau aš sakyčiau, mes kuriame prevencinę teisę, kuri padeda e, šalims, ar tai būtų vartotojai, ar smulkus verslininkai, ar smulkios įmonės ir stambios įmonės, e, pradėti ieškinius nagrinėti tokiu pat lygmeniu, visiškai suprantant vieniems kitų interesus Taigi tokią teisę mes norime sukurti. Prevencinę, <clears throat> be <clears throat> greitų ir brangių svarstymų, bet leidžiant e, šalims e, lengviau bilinėtis per sienas, per skirtingas e, teisės sistemas, kad jie galėtų dirbti ir visapusiškai išnaudoti Europos vidaus rinką. To reikia ir galiu pasakyti, kad ES neturi būti bilinėjimosi teisininkų e, arena. Tai turi būti vieta, kurioje suderinami interesai. Galiu pasakyti, kad šiame pakete yra svarbių elementų, kuriems yra reikalingi e, įgyvendinant e, Europos pirkimų pardavimų teisę kaip vieną bendrą paketą. Kai kas sako, kad yra Europos vidaus rinkoje svarbesnių dalykų negu e, Europos pirkimų pardavimų teisė. Galim kalbėti apie mokymo kokybę, apie ginčių sprendimą, galima kalbėti apie kalbinius skirtumus. Mano nuomonė, visa tai turi įeiti į vieną bendrą paketą, jeigu norime sukurti gerus rezultatus. Mano rinkiminėje apygardoje smulkus verslininkai man nuolat sakydavo, mes šią teisę galėsim pasinaudoti tik tada, jeigu bus sukurtos e, patrauklios naudojamos sąlygos. Ir apie tai turėtų būti rašoma visomis bendrijos kalbomis. Tame glūdi ES patrauklumas. Mes galime tą padaryti, mes galime palengvinti versininkų gyvenimą. Bet be abejo, tam prireiks labai daug laiko, labai daug rūpešių, kaip e, daug kas sakė, kad būtų sukurtas tinkamas produktas, geriausias produktas, kuris leistų vidaus rinkai funkcionuoti. Ir aš manau, kad šis pasiūlymas yra pateiktas e, teisingu metu ir teisingai suformuluotas. Teisingai suformuluotas dėl dviejų priežasčių, kurios jau buvo paminėtos. Jame yra absoliučiai laikomasi subsidiarumo principų. Kokį kitą subsidiarumo pavyzdį galėtumėt rasti, kuris būtų geresnis negu tai, kaip aš ir jūs, vieni atskiri asmenys, galime naudotis sutarčių laisvę, tai yra turbūt pagrindinis e, subsidiarumo principas. Jeigu tai papildytų mūsų ekonomikos e, darbo sąlygas, tai tikrai padėtų ūkio raidai tokių jautrių ir sudėtingų laikotarpių. Ir galutinis pastebėjimas. Aš kaip e, e viena iš pranešėjų per pastarosius savo darbo parlamente mėnesius e, turėjau progą susitikti su svečiu iš Kinijos labai žinomų e, teisės profesoriumi ir teisėjų. Apie kągi jis norėjo su manim kalbėtis? Jis norėjo kalbėtis apie ES pirkimų ir pardavimų teisę. Ir sakė, žinot, mums šis klausimas yra nepaprastai įdomus. Tai, ką jūs čia darote, yra nuostabu. Ir aš bijau, kad jeigu jūs neturėsite, dras, jeigu jūs neturėsite drąsos, tai kiti turės drąsos sukurti tokią pat sistemą. Ačiū. Ačiū, Dienai Volis. Dabar periname prie pirmosios mūsų seminaro dalies. Norėčiau pristatyti Lordą Baunas. Jis yra Teisės ir vartotojų apsaugos e, komiteto pirmininkas e, Lordų rūmose Junktinėje karalystėje. Uh, Jisai kaip tik tai pirmininkaus pirmąjį mūsų seminarų dalį ir aš sutikiu Jums žodį. Indeed, uh, labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, savo pastabas išdėsiu labai glaustai, kad liktų laiko mūsų garbingiams svečiams pasisakyti šiandien pagal darbo atvarkę. Tačiau norėčiau pasinaudoti šią progą ir širdingai padėkoti Jums ir Jūsų komitetu už tai, kad surengėte tokį posėdį įtraukdami nacionalinių parlamento atstovus. Kaip jau buvo pasakyta, šiandien šis pasiūlymas e, yra e, labai senas ir e, pirmiausia buvo pradėta kalbėti apie bendrą atspirties tašką, bendrus kofinciatus ir visi remia pasiūlymus, tikslus surašytų šiuose pasiūlymus. Reikia sustiprinti vieningą ringą, priekybą per sieną. Deja, būtent čia nuomonės ir išsiskiria. Kalbant apie Junktinę karalystę, manau, kad būtent šiuo atveju, ne visada tai būna, bet būtent šiuo atveju gana tipiškai e, Junktinėje karalystėje pasigirsta keistų prieštaravimų. Mažos, mažos ir vidutinės įmonės gana entuziastingai vertina šią teisę, tačiau kita verslo dalis e, netaip entuziastingai. Vartotojų interesai turbūt stebėtinai e, yra E, ginami daugelįje čia įrašytų aspektų. Kai kuriais atvejais vartotojų apsauga e, nusilps, atsiras ant tokio neiškumo, o kai kuriais atvejais e, vartotojų apsaugos visai nebus numatyta. Taip pat yra sakoma, kad nors jokių būdų mes nenorime abejoti komisijos išdėstytą motivaciją, yra pakankamai faktų rodančių, kad šis pasiūlymas pasieks tikslą E, vartotojai galės pirkti daugiau per sienas. Tačiau taip teikti negalima dar jaučiantis labai tvirtai. Kalbėdami apie visapusišką vartotojų teisų direktyvų įgyvendinimą, mes turime suprasti, kad jis yra reikalingas tolesniam šio teisės akto stumimui prieki. Ir tada iškyla teisės pagrindo klausimas. Tai yra vienas iš daugelio esminių klausimų, kuriuos reikia bandyti labai atidžiai išspręsti, kad galėtume šį klausimą objektyviai ir konstruktyviai tvarkyti. Todėl aš e, su dideliu malonumu pristatysiu pirmąjį mūsų tribūnos atstovą, e, poną e, serą John Thomas, kuris yra Junktinės karalystės apeliacinio teismo pirmininkas ir bendrosios Europos pirkimų pardavimų teisės instituto darbo grupės vadovas. Uh, Ačiū pirmininkė, aš noriu Jums padėkoti už tai, kad mus pasikvietėte šiandien čia. Aš kalbu kaip darbo grupės pirmininkas, darbo grupės, kuris dirba Europos teisės institute. Ten e, yra surinkti Europos visų teisės sistemų teisėjai ir mm, akademikai. Mes esame e, padarę politinius sprendimus Ir patys taip pat vertiname Europos komisijos ir parlamento priimamus politinius sprendimus ir galvojame, kaip juos galima padaryti gerais praktiniais e, darbo įrankiais. Kadangi suprantame, kad jie turės konkuruoti su kitais teisės aktais, mes turėsime įvertinti tai, kas jau egzistuoja rinkoje ar kitose teisės sistemose. Todėl mes siekiame, kad visi politiniai sprendimai būtų aiškesni, nuoseklesni ir aiškesni e, juos interpretuojant ir taikant parengėme pranešimą, ataskaitą tiksliau, kuri yra maždaug 300 puslapių ilgio. Ir man dabar rimčiausias iššūkis yra, kaip apibendrinti tos 300 puslapių per mažiau negu 10 minučių. Taigi aš nusprendžiau 10 klausimų išskirti ir gana greitai e, iliustruosiu, kaip mes dirbame. Pirmiausia, mes siūlome, kad šis tas būtų padaryta techniniu pagrindu, kad to dokumento struktūra būtų paprastesnė. Pavyzdžiui, mes galvojame, kad būtų galima suderinti apibrėžimus, būtų galima e, sutarties e, taikymo trukmę pagerinti, galima būtų supaprastinti terminus. Labai svarbu, kad šis dokumentas tai būtų pakeistas, kad būtų patrauklesnis. Kitas dalykas, reikėtų kažką padaryti, kad taikymo apimtis būtų supaprastinta. Pavyzdžiui, mes galvojame, kad jis turėtų būti taikomas e, mišrios paskirties sutartims neužtenka tik tų sutarčių, kurios yra skirtos pirkimams pardavimams. Reikėtų galvoti apie platesnio masto sutartis, nes šiais laikais gyvenimas neapsiriboja tik prekių ir paslaugų pirkimu ar pardavimu. Yra ir papildomų paslaugų. Kitas dalykas, labai svarbu, kad šie teisės aktai atspindėtų skaitmeninį pasaulį, skaitmeninį šiuolaikišką amžių. Ir labai svarbu suprasti, kad dėl šiuolaikinio gyvenimo pokyčių nepakankamai gerai yra atspindėti šiame teisės akte, ne visos detalės yra atspindėtos. Pavyzdžiui, pristatymo prievolė reiškia, kad prekė turi būti pristatyta tada ir tada, bet tai nėra jau taip prasmingas skaitmeniniam amžiui, ne visada tai reiškia fizinį pristatymą. Uh, Ketvirtas dalykas. Mes manome, kad kuriamos priemonės turi būti pritaikytos konkretiems tikslams. Aš žinau, kad profesorius kalbėsintis po manęs apie tai aptars, apie tai kalbės, bet e, mes e, turime rasti bendrą poziciją. Atšvelgdamas į tai, ką Diena Volis ką tik sakė, nereikėtų uh, E, sukurti galimybių teisininkams iš to turtėti, iš to bilinėjimosi pralopti. Be abejo, nes bilinėjimosi bus, bet reikėtų žiūrėti, ar įmanoma to išvengti per kokias nors konsultacinės sistemas ar per kokias kitas tarptautinės priemonės. Mes siūlėme, kad būtų sukurta duomenų bazė ir mechanizmas ginčiams išnagrinėti. Uh, Taigi tokie yra keturi bendro pobūdžio aspektai, punktai, kuriuos išskirčiau. Penktas dalykas. Ir čia mes pradame žiūrėti vartotojo pusę. Manome, kad tas e, palaipsnio įsijungimo mechanizmas, ir tam daug kas pritarė, yra per daug komplikuotas. Būtų galima padaryti daug, kad ta sistema būtų paprastesnė. Pavyzdžiui, mes siūlėme, kad jeigu skatinate vartotojus naudoti tokį mechanizmą, reikia nurodyti e, internetinį adresą, o ne pateikti daug įvairiausių nuostatų papildomų. Šeštas dalykas. Mes manome, kad ši teisė turėtų būti taikoma visoms prieš, prieš sutartinėms dėryboms. Dabartinėme projekte yra sakoma, kad teisė galės būti taikoma atgalinė data, jeigu, yra, jeigu sutartis yra sudaroma pagal tam tikrą režimą. Uh, Taigi egzistuoja tokia galimybė. Jeigu sutartis bus sudaryta ne pagal nustatytą režimą, tai tada turėsite užtikrinti, kad suteiktoji informacija tenkina nacionalinę teisę. Tai nėra racionalu. Pagalvokime, kad vertiname tokį teisės aktą, kuris kuriame turėtų būti tik reikalaujama, kad pardavėjas prisitaikytų prie dviejų skirtingų teisinių sistemų. Septintas punktas. Dar kartą čia iliustruojame, kad reikia uh, šią teisės sistemą pritaikyti skaitmeniniam e, pasauliui. Taigi turi būti numatyta e, laisvanoriška mokėjimo apsauga. Jeigu perkate internetu, praktiškai jūs norite būti tikras, kad pinigai, kuriuos jūs pervedate, bus saugus tuo atveju, jeigu prekė jūsų nepasieks. Todėl mes pasiūlėme, kad būtų sukurtas mechanizmas tokiam e, garantijai suteikti. Taip pat sakėme, kad reikia užtikrinti, jog vartotojų teisės yra gerai subalansuotos ir kad užtenka juridinio aiškumo. Pavyzdžiui, yra daug atvejų, kai teismas e, priima e, sprendimą įtakota kitų teismų sprendimų, kas yra gera valia, kas yra sąžiningas nagrinėjimas. Neseniai matėme, e, E, kad prieštaravimai sukuria santykinį neaiškumą, bet jeigu iškils labai daug skirtingų ginčių dėl skirtingų teisinių tradicijų, tai labai svarbu, kad e, galimo konflikto galimybės būtų sumažintos optimaliai. Devintas punktas ir aš pateiksiu du pavyzdžius, kurie e, pailustruos verslo verslo santykius. Mes manome, kad projektas galėtų būti pagerintas įtraukiant uh, tam tikrą dalinį pasirinkimą. Turėtų būti aiškiai pasakyta, jeigu verslas pasirenka šį, taikyti šią teisę, tai e, turi jis neišvengti būtinybės pritaikyti taisyklės. Ir paskutinis pastebėjimas ir perinu prie išvados. Gera valia yra koncepcija, kuri reiškia labai daug vienam e, ben, pavrotinės teisės e, šalininkui, bet reiškia visai ką kitą Europos teisės e, šalininkams. Mes turime riboti skirtingų nuostatų taikymą. Vienas iš pasiūlymų, kurį mes darome, teikiame, turi būti e, numatyta e, tam tikra kompensavimo sistema už prievalių pažeidimus. Aš bandžiau apibendrinti viską per 10 minučių, e, kad jūs geriau suprastumėt, kaip mes bandome pateikti konstruktyvę poziciją norėdami padėti parlamentui, komisijai ir tarybai, sprendžiant tai, kas mūsų akimis atrodo techniniai klausimai. Mes parinkėme alternatyvę pasiūlymų seriją ir aš manau, kad mes galėtume pateikti pasiūlymus e, tik žinodami, kaip atrodys formuluotės. Ir aš noriu pakartoti, kad mūsų pasiūlymas nėra e, projektų alternatyva, nes tik norime pasakyti, ko mes norime kad šis teisės aktas galėtų būti praktiškai geriau pritaikytas. Taigi jūs, gerbiami parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, e, galite kažką padaryti, mes tikimės atsižvelgti į mūsų pasiūlymus, mes manome, kad tą yra įmanoma padaryti, mūsų kritika yra tikrai konstruktyvi. Ačiū. John, uh, the, uh... Ačiū, Džonai. Kita, kita kalbėtoja turėjo būti profesorė Vera Trenstiek, generalinė advokatė Teisingumo teismo, tačiau ji, ji dėja yra svarbiuose posėdžiuose, todėl negalėjo išvykti iš Luksemburgo. Todėl mes periname prie kito kalbėtojo, e, kuris kalbės apie bendrą Europos tarčių teisę ir Romos pirmą reglamentą santyki ir e, e, bet kokiu atveju tie žmonės, kurie dalyvauti diskusijose, tie e, praneškite, įtrauksime jūs į sąrašą. Šios dalies pabaigoje galėsite pasisakyti. Taigi, ponas Šultiniolkė, Pusnabriko universiteto profesorius. Ačiū. Gerimas moderatoriau, Ačiū už pakvietimą dalyvauti šioje, šiame seminare. Aš e, kalbėsiu apie e, bendrą Europos pardavimų, pardavimų pirkimų teisę ir e, peržvelgsiu apie dabartinę sistemą, palyginsiu ją su ankstesnis teisės aktais. Bet kokiu atveju įsivaizduokite parduotuvę, kuri nori pardavinėti savo prekes visoje ES. Tai čia, jeigu jūs paklausite savęs, kokios teisės jį turėtų laikytis, ar e, visų pirma jį turėtų laikytis vartotojų valstybės narės teisės normą, ar turėtų savo teisės normas taikyti, ar e, kombinaciją taikyti šių dviejų teisės sistemų. Tai bet kokiu atveju tai yra tarsi e, loterija ir, sakykime, ar e, įmonė pasinaudos e, viena teisės e, sistema ar kita. Ir, bet, bet kokiu atveju, greičiausiai bus padaryta išvada, kad, sakykime, dvi teisės sistemos bus derinamos sudarant pirkimo pardavimo sutartį. Tai, tai, tai reiškia, kad pardavėjas negali taikyti savo teisės sistemos, tačiau vartotojas gali, sakykime, taikyti iš savo nacionalinės teisės atitinkamas teisės normas, atskiras teisės normas. Tačiau bet kokia atveju sistema susidarys pakankamai sudėtinga, taikant šitą kombinuotąją e, sutarčių teisę. Ir e, pagal dabartinę sistemą Iš esmės galima. Jeigu norite įveikti Europos rinką, tai būtent ta viena sistema būtų ir viena iš geriausių e, e, pasirinkimų. Taigi, e, pirma galimybė būtų, sudarant tokias sutartis, tai taikyti, pavyzdžiui, vartotojo valstybės narės teisės sistemą. O kitas dalykas, E, galima taikyti ir kombinuotą teisės sistemą, tai būtent iš vartotojo ir iš pardavėjo tai valstybių narių teisės sistemų. Ir e, trečias e, dalykas. Šitas savanoriškas savanoriškas pasirinkimas tos bendros Europos pirkimų pardavimo sutarčių teisės. Ir pridėti galima tada, sakykime, kai kurias teisės nuodatas iš savo šalies taikomas e, teisės. Žinoma, tai yra tam tikras palengvinimas, tai reiškia, kad e, tokiu atveju lengviau pardavėjui žinoti, e, kokios teisės normos bus taikomas, kokios taisyklės bus taikomas sudarant pirkimo pardavimo sutartį su vartotoju nes bet kokią tai galima išvengti spragų, sakykime, pardavėjo teis, e, valstybės narės teisinėje sistemoje. Mm, dabar, jeigu pažiūrėsime uh, už ir prieš argumentus, tai dabartinis režimas, uh, uh, tai šitą e, Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisė leidžia vartotojui spėti, kad jis galės įtraukti atinkamas apsauginis nuostatas iš savo teisės sistemos. Nes bet kokiu atveju e, vartotojas negali prarasti tų apsauginių teisės normų, kurios taikomas toje valstybėje narė, kuris gyvena. Tačiau Jeigu, tačiau jeigu vartotojas išvyksta į užsienį, tada jam taikoma var, e, pardavėjo e, valstybės narės teisės sistema. Tačiau jeigu vartotojo, sakykime, e, valstybė narė nėra taikoma griežta arba didelė pakankama vartotojų apsauga ir vartotojas išvyksta, tada jisai gali vykti, žinoma, į tokią valstybę, kur taikoma geresnė vartotojų apsauga. Tačiau bet kokiu atveju vartotojas negalės nustatyti arba pasirinkti tos taikomos teisės. Taigi e, neprognozuojama situacija gali susidaryti. Iš esmės Valstybėse narėse nacionalinė teisėje, jeigu taikoma mažesnė vartotojų apsauga, negalima tų valstybių narių priversti taikyti e, didesnę vartotojų apsaugą. Taigi, e, tokiu atveju e, pardavėjai iš esmės susiduria su e, vartotojų valstybėse narėse taikomomis daugybė taisyklių, kurios paprastai nežinomos yra pardavėjų. Ir tokiu atveju gali būti, kad kils problemų ir ne, ne, nefunkcionuos tinkamai ir vidaus rinka. Na, bet jeigu situacija pagerėtų, jeigu e, taikytume ir pano Tomaso pasiūlytas, pasiūlytas e, nuostatas arba punktus, tada vartotojas galės būti apsaugotas bet kurioje valstybė narėje, bet kurioje situacijoje remiantis e, e, griežtomis vartotojų apsaugos taisyklėmis. Ir jiems užtikrintas aukštas apsaugos standartas, nes ES būtent užtikrina tą standartą, nes e, būtent jį, jį taiko griežtesnę sistemą negu taikoma valstybėse narėse. Jeigu vartotojas nepasitikė savo valstybės narės sistema, tai jis gali uh, pasinaudoti, žinoma, kitomis teisės sistemomis, kur yra ta vartotojų apsauga griežtesnė arba geresnė, gali, žinoma, būti taikoma ir pardavėjo e, valstybės narės teisės sistema, kur užtikrina tokią geresnę apsaugą. E, tačiau gali atsitikti ir taip, kad pardavėjo valstybė norėjo taikoma teisės sistema nebus tokia palanki vartotojui. Na, bet kokiu atveju e, yra tam tikrų problemų, bent jau e, perinamųjų laikotarpių, ypač sudarant tokias sutartis. Todėl e, būtų žinoma geriau pardavėjui, jeigu jisai neturėtų taikyti daugybės taisyklių, kurios taikomas vartotojai valstybėje narėje, o naudotų vienodą sistemą tai būtų tai tarsi ir papildomas rinkodaros argumentas. Tai būtent, kad va, sudarysite sutartį su mumis, reiškia, jums užtikrinama geresnė vartotojų apsauga negu taikoma valstybėse narėse. Tačiau reiktų aiškiai pasakyti, kad būtent atsiras naujos nišos pardavėjams, kurie taikydami tokią sutarčių teisę, galės užtikrinti geresnę vartotojų apsaugos teisę ir vartotojai, žinoma, rinksis juos tada. Tai bus užtikrinama ir konkurencija tarp pardavėjų. Ir taip nereikės atsižvelgti į daugybę taisyklių taikomų vartotojo valstybėje narėje. Ta, ir vart, pardavėjai galės įrodyti, kad, jos, kad jie yra konkurencingi ir mm, žinom, laikosi ES vertybių bei e, principų. Na ir e, tokiu atveju, pavyzdžiui, užtikrinamas e, ilgesnis gre, prekės gražinimo laikotarpis, jeigu, pavyzdžiui, nustatomi kažkokie defektai. Ir taip, reiškia, vartotojas galės, aps, galės apsaugoti savo teisės. Tai yra tikrai palanki nuostata vartotojams. Tai yra tikrai naudinga teisės nuostata pavyzdžiui, elektroninėje prekyboje tikrai labai sveikintina. Čia aš įvairių tyrimuose ir e, daugybėje straipsnių kaip tik patikiu daugybę e, pavyzdžių. Aš manau, kad e, Europos Teisės institutas taip pat parengė panašį, panašų tyrimą ir aš pritarčiau šio tyrimo išvadoms. Tai kad būtent vartotojų apsauga dar turėtų būti aiškiau apibriešta. Tačiau mes dar turime nuveikti šį beitą, kad pasiektume tokius tikslus. Manau, kad perspektyva iš tiesų yra patraukli šio pasiūlymo. Ir iš esmės šis pasiūlymas tik tai suteikia naudos Europai kad e, e, Europos vidaus e, rinka taptų patrauklesnė tiek įmonėms, tiek vartotojams. Dėkoju. Ir dabar žodis teiksiu profesoriai Martiniai Behartušė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tam, kad ES pirkimo pardavimo stočių teisė veiktų sėkmingai, ji turėtų dėrėti su pirmuoju Romos reglamentu ir tas dėrėjimas turėtų būti visiems aiškus. Bendroji pirkimo pardavimo sutarčių teisė gali būti laikoma kaip 28 valstybių bendrų režimų arba antrinių režimų kiekvienoje valstybėje narėje. Peržiūrėkime, kaip turi būti taikomas e, pirmasis Romos reglamentas ir bendroji pirkimo pardavimo sutarčių teisė. Pirma, galima teikti, kad ES pirkimo pardavimo stočių teisė yra e, antrinis režimas. Žinoma, valstybės narės visos turi teisę renkti nacionalinius teisės aktus. Yra tokių, kurie mano, kad jeigu ES pirkimo pardavimo teisė bus prilyginta nacionaliniai teisiai, tuomet jį galėtų paveikti būsimą direktyvų reglamentų perkelimą į nacionalinę teisę ir tokios mintys leidžia galvoti, kad bendroji pirkimo pardavimo sutarčių teisė yra dviejopa. Reikia čia pasitelkti metaforą, kaip konteineriai ir jo turiniai. Konteineris yra pati forma, tai kad bendroji pirkimo pardavimo sutarčių teisė yra direktyva, kuri yra interpretuojama valstybių narių, jos gyvenimą prižiūri teisingumo teismas, jeigu iškyla tam poreikis. Ir tai, tačiau e, ši teisė yra antrinė nacionalinėje teisėje, lyginus, lyginant su nacionalinė teisė. Ir ši, šios teisės taikymas visiškai neprieštarauja įprastiniam pirmojo Romos reglamento taikymui. ES teisingumo teismas pripažįsta, kad tai yra antras, antrinis režimas. Jis visiškai nekliudo, kaip minėjau, pirmojo Romos reglamento įgyvendinimui. Jeigu bus pasirinkta ES pirkimo pardavimo sutarčių teisė, tai viskas turės vykti dviem etapais. Pirma, tai valstybė narė turės pasirinkti šią teisę kaip e, taikomąją teisę. Ir antras etapas bus, kad reikės atitinkamai priderinti nacionalinės teisės nuostatas. Ir iš tiesų, tai reiškia, kad valstybės narės parodytų valią rinktis europinę teisę įgyvendinant ES pirkimo pardavimo sutarčių teisę, nebeliktų skirtumų tarp valstybių narių teisės nuostatų šioje srityje. Todėl šeštojo straipsnio antroji dalis Romos reglamente, kuriame yra kalbama apie skirtingo lygio vartotojų apsaugą, praktinės reikšmės čia neturėtų. Įvyktų tiesiog privalomų vartotojų apsaugos nuostatų įgyvendinimo suvienodinimas. Bet gaila, kad toks svarbus klausimas yra išdėstomas reglamento aiškinamojoje dalyje, konstatuojamosiose dalyse. Būtų geriau, jeigu visa tai būtų įvardyta reglamento straipsniuose, pagrindinėje jo dalyje. Tokiu būdu, e, todėl manau, būtų galima šią nuostatą įkelti į 11 straipsnį. Dabar 11 straipsnėje viskas formuluota taip, kad galima būtų įrašyti tą raudonąją teksto dalį, kaip matote skaidrėje, tam, kad ES pirkimo pardavimo stočių teisė būtų aiškesnė. Vienintelė privaloma nuostata, privalomos nuostatos, tai yra pirmojo režimo nuostatos, kurios patenka į antrojo režimo taikymo sritį. Tačiau čia kyla sunkumų nes atrodo, kad 27-ojoje konstatuojamoje dalyje yra numatomos išimtis ir neprivalėjimas visiems vienodai e, taikyti ES pirkimo pardavimo stočių teisę. Tokia išimtis yra įvardyta labai abstrakčiai, todėl gali būti, kad privalomosios nuostatos susilpnės. Pavyzdžiui, Prancūzijos teisėje viskas, kas prieštarauja privalomoms nuostatoms, yra laikoma neteisėta veikla. Tad jeigu kokia nors tokia veikla pateks prie tos veiklos, kuriai netaikoma ES pirkimo pardavimo stočių teisė, e, tuomet reikš, kad tokia veikla vis tiek galės būti vykdoma pagal dabartinę formuluotę, o to reikėtų išvengti. Toks mechanizmas, tokia sistema turi būti patvirtinta. Ir vartotojus, vartotojams turėtų būti užtikrinama apsauga pagal antrąjį režimą. Tai yra labai aukšto lygio apsauga. Dabar nėra laiko labai detaliai visko apipasakoti, tačiau dokumente matote palyginamasis lenteles, kur yra lyginamos nacionalinės teisės nuostatos ir ES pirkimo pardavimo stočių teisė. Ir iš tiesų pagal pastarąją vartotojų apsaugos lygis yra aukštesnis negu kad pagal nacionalinės nuostatas. Dėkui. Dėkoju profesoriai. Aš nepristačiau, kad jūs esate iš Paryžiaus universiteto. Uh, Kitas mūsų pristatymas dėl Europos modelinių sutartinių nuostatų bus pateiktas profesoriaus Dirko Staudenmaierio, Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato sutartinės teisės vado, skiriaus vadovo. Beis. Ačiū pirmininkė, labai ačiū. Iš esmės, kai komisija siūlė e, ben, pasiūlymą dėl bendrosios Europos pirkimų pardavimų teisės, Ji teikė ir komunikatą, kuriame buvo bandoma paaiškinti politinį kontekstą, tikslus ir visą eilė gretutinių priemonių. Šių gretutinių priemonių tikslas buvo toks. Pasiūlymas turi būti dar lengviau pritaikomas ir e, naudingesnis praktiškai. Ir yra paminėta visa eilė tų papildomų gretutinių priemonių. Pirmiausia, ir, ir išskirta šiandienos mūsų posėdžio darbo atvarkėje, tai yra Europos e, pavyzdiniai e, sutarčių sąlygų modeliai. Europos komisija apie tai kalba ir aš labai dėkoju Dianai Volis, nes ji pirmoji iškėlė iniciatyvą tokią ir tas e, dalykas buvo įtrauktas į Europos parlamento e, pranešimą ir paskui Europos komisijos žalėje knygą. Kas yra bendrųjų Europos pirkimų pardavimo teisės nuostatų tikslas? Euro, jūs kaip pardavėjas, pavyzdžiui, galite parduoti savo produktus 26 valstybėms narėms, vadovaudomis tą pačią teisę ir tą pačią mm, pardavimų pirkimų sistemą. E, pagal tos gretutinės priemonės yra tokios. idealių, scenar, <clears throat> idealių atvejų užtektų tik surašyti šalių e, koordinates kainą, galbūt pristatymo vietą ir laiko. Ir tada būtų galima iš karto paimti pardavimo sąlygas, e, jas pritaikyti ir parduoti savo produktą. Taigi, iš esmės, tų Europos e, pavyzdinių sutarčių sąlygų tikslas yra toks. E, prie sutarties pridėti E, specialias e, konkretaus to atveju detalės ir e, pritaikyti bendrasias nuostatas šalių interesams. Sakome, kad pasiūlyme turi būti numatyta galimybė kuo lankščiau suinteresuotams pusėms dirbti, veikti ir per kuo trumpesnį darbo laiką, neviršint 14 dienų tai 14 dienų būtų tarsi galutinis e, terminas ir tai leistų mums užtikrinti teisinį tikrumą. Europos e, pavyzdinės sudartinės sąlygos leistų šalims apibriežti tiksliai, kiek, koks trumpas bus tas pardavimo laikas. Tai gali būti dvi dienos, trys dienos ar keturios dienos priklausomai nuo poreikių, nuo atitinkamo sektoriaus, nuo produkto pobūdžio. Taigi, čia yra E, toks tikslas. Mes turime pritaikyti pasiūlymo e, specifines nuostatas e, prie pavyzdinių parengtų sutarties sąlygų. Europos komisija pati tų pavyzdinių sutarties sąlygų nesukurs. Sektoriaus suinteresuotos pusės tai padarys, pateiks savo, jiems reikalingą uh, tokius prašymus ir Europos komisija tarsi viską tik apibendrins. Toliau, 14 straipsnėje turėtų būti numatyta duomenų bazės sukūrimas. Toje duomenų bazėje visos e, valstybės narės e, perduotų komisijai e, savo sprendimą apie e, šios teisės taikymo poreikius. Reikia nepamiršti, kad ši teisė bus tiesiogiai taikoma. Ir e, Pirmos instancijos teisėjai Turkų ir Neapolyje pirmiausia tai pritaikys. Pirmos instancijos teisėjas Turkų, pavyzdžiui, galės pasakyti, kad, na, man tas konkretus atvejis ir ta konkreti nuostata labai rūpi. Ir galbūt mano kolegos kitose šalise jau yra tokius pasprendimus prieimę. Tada toje duomenų bazėje bus galima rasti informacijos. Ir be to, toje duomenų bazėje faktai bus ne tik surinkti, bet ir išversti ir apibendrinti. Ir tada galbūt jis atras atitinkamą bylą Neapolyje. Ir tada jis pamatys, kad mano, jo kolega Neapolyje tokią nuostatą e, interpretavo taip ir taip. Jo byla buvo beveik to pati kaip mano. Tai, ką jis nusprendė, tinka ir man, todėl aš galiu spręsti taip pat. Taigi esmė yra de facto atitikimas nacionalinių teismų sprendimuose ir taip būtų galima pritaikyti bendrijos teisę. Ši duomenų bazė būtų prieinama ne tik nacionaliniams teismams, bet ir visoms e, sutarčių šalims ir bendrai visuomeniai. Taip, visos e, sutarčių šalys taikančios Europos pardavimų ir pirkimų teisę turėtų galimybę dirbti skai, veikti skaidriai, naudotis nacionalinę teismų jurisprudenciją, e, taikant būtent šios teisės nuostatas. Trečioji gretutinė priemonė e, būtų poreikis rašyti ataskaitas e, ir komentarus. E, idėja čia yra tokia. Pirmiausia, žinoma, artimiausioje ateityje turėtume padėti Europos teisės aktų rengėjams rengti teisės aktą, bet dar svarbiau, jeigu leistumėt pasakyti, yra padėti vartotojams Sutarčių šalis, kurios taikys bendrosios Europos pirkimų pardavimo teisės nuostatas, e, turi susilaukti reikalingos pagalbos. Taigi mes norime kiekvieną straipsnį detaliai išanalizuoti ir paaiškinti, kas buvo turėta galvoje, įtraukiant vienokią ir kitokią nuostatą į šį teisės aktą. Ir galvojame, kad reikėtų pateikti keletą pavyzdžių ir iliustracijų apie tai, kaip tos nuostatos veikia. Tada sutarčių šalys, turėdamos atitinkamą teisės aktą, turės ir jo išaiškinimą. Ir vėlgi galėčiau pasakyti, kad tokiu būdu įstatymas būtų lengviau pritaikomas praktiškai. Taigi tai buvo trečioji e, gretinė priemonė, ketvirtoji priemonė yra tai, ką komisija jau pateikė. Maždaug po mėnesio, o kai išėjo pasiūlymas, e, ta papildoma priemonė buvo pateikta ir komisija pateikė pasiūlymą direktyvai dėl alternatyvių ginčių sprendimų. E, ir buvo pateiktas pasiūlymas reglamentų dėl internetinių ginčių sprendimo. Visai neatsitiktinai tie du pasiūlymai išėjo vienas po kito ir e, jų tikslas yra toks. E, šiuose dokumentuose būtų sprendžiamas problemas, kurios e, suinteresuotams pusėms taip pat iškyla. Buvo galvojama apie žalos kompensavimą per sienas. Kai taryba ir parlamentas Ačiū Dievui, jie dirbo labai greitai ir tos pasiūlymus labai greit priėmė, e, juos vertino kaip prioritetus. Taigi, kai jie baigė tų dokumentų svarstymą ir kai tie dokumentai bus įgyvendinti ir taps veiksmingi, vartotojai ir prekybininkai turės galimybę prireikus e, nesikreipti į teismą dėl e, bilinėjimosi per sienas, bet galbūt pasinaudoti e, internetinių ginčių sprendimo sistema ar kitomis panašiomis sistemomis. Ir galiausia, e, gretutinė priemonė, kurią komisija išdėstė savo komunikate, yra parama mokymui. Ir tai yra labai įdomu. E, profesorius Velinger, kuris vienas yra iš e, Europos pirkimų pardavimų teisės rengėjų, taip pat sakė, kad reikia daugiau akcentuoti uh, E, teisės praktikų mokymą. Ir taip pat neužtenka kalbėti tik apie pačių teisininkų mokymą, reikia kalbėti apie įmonių konsultantų ar vartotojų konsultantų mokymą ir bendra Europos pirkimų pardavimų teisė galėtų numatyti tokią galimybę mokyti e, teisės specialistus dirbančius praktikoje, kad ateityje teikiantieji peticijas žinotų, kaip dirbti. Visos tos papildomos priemonės, ponios ir ponai, jau yra sukurtos kaip dokumentai. Ir mm, jų tikslas yra toks. Nereikia tik vienos teisės sistemos, kurios pagrindų e, verslas galėtų eksportuoti savo produktus. Be to, ši e, vieninga teisės sistema turi būti labai lengvai pritaikoma praktiškai. Ačiū. Indeed, uh, Ačiū, mm, ponė profesoriau Štaudinmairė. Iš tikrųjų, buvo pranešimai labai įdomus ir netgi provokuojantis. Ir iš esmės generalinė advokatė, norėčiau čia priminti, kuri turėjo pasirodyti mūsų seminare, paliko savo pranešimą, galite susipažinti su jo jūsų dokumento aplanke. Taigi dabar norėtų pasisakyti nacionalinių parlamentų ar, ar Europos parlamentų nariai. Iki šiol tik tai, tik tai vienas žmogus nori pasisakyti. Bet kokiu atveju parodykite, jeigu jūs norite kalbėti, duokite ženklą mums. O dabar aš turiu tik tai vieną klausimą raštu. Na, iš esmės čia uh, buvo išreikštas nacionalinis interesas. Dabar bendruomenių rūmų atstovui norėčiau steigti žodį. Pone pirmininkė, iš tikrųjų dabar buvo perskaityti labai įdomus ir puikūs pranešimai. Ir nelabai gerai, kad iš nacionalinio parlamento e, požiūrio mes neaptinkame tokio didelio entuzijazmo. Nes E, iš esmės dabar, kaip tik e, norėčiau priminti šitą konsultacijų procesą, kurį pradėjo e, Didžios Britanijos vyriausybė. Ir, ir tų konsultacijų rezultatai buvo neigiami. Taigi šiuo atveju stengiamasi konsoliduoti bendrąją rinką ir palengvinti mažų vidutinių įmonių dalę, veikiant tarp, tarp valstybinių lygmenių. Uh, Na, ne tik šioje srityje tikriausiai stengiamas palengvinti jų dalę, e, bet ir e, apmokesnimo bazės ir kitose srityse. Taigi, tokiu atveju čia e, reiktų atkreipti dėsnį dėmesį į nacionalinius teisės aktus. Ir, ir iš esmės kad iš esmės e, vartotojų, vartotojus ginančios organizacijos kaip tik tai yra nusiteikusios neigiamai šio pasiūlymo atžvilgiu, nes e, e, gali kilti vis dėlto daugybė ginčių, kurie kainuotų pakankamai daug. Ir čia iš esmės tai mums kelia susirūpinimą. Dabar norėčiau pabrėžti, kad Junktinės karalystės vyriausybė iš esmės norėtų šioje srityje suderinti e, nacionalinę teisę, o ne, neprašo iš kažkokių išorinių priemonių, kurios kištusi į, į nacionalinę teisę. Ačiū. Kas norėtų dar pasisakyti? Tai, kas nori pasisakyti, e, pristatykite ir e, pasakykite, iš kokios valstybės atvykote ir kokiam nacionaliniam parlamentui atstovaujate, nes aš jūsų nepažįstu. Niekas nenori pasisakyti. Iš tiesų, man atrodo, kad e, tiesiog tie pranešimai mus teikia tiek informacijos ir tarsi apstulbino ir nustebino mus. Taigi mes dabar galėtume pradėti antrąją seminaro dalį. Ekspertai pasisakys. Ir bet kokiu atveju tie. E, mm, eksper, po ekspertų pasisakymų galėsite dalyvauti diskusijose. E, pone pirmininkai, šio komiteto pirmininkas e, ir aš manau, kad e, tai yra puikiai idėja. Aš pabandysiu gal apibendrinti šias diskusijas, nes niekas nedalyvauja diskusijose. Taigi mes galėtume paklausyti jūsų pasiūlymo, tada aš paprašysiu e, poną Sensburgą užimti mano vietą ir vadovauti antrai seminaro daliai. Ačiū visiems už e, pakvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Labai vertinu ir džiaugiuosi šio pakvietimo. Taip pat norėčiau padėkoti, kad jūs e, pirmininkavote pirmąjį mūsų seminaro dalį. Ir dabar norėčiau pristatyti poną Sensburgą. Sehr geehrter Vorsitzender. Pane pirmininkė, aš norėčiau patikoti, mm, kad e, jūs e, dabar pradedate taip greitai antrąją šio seminaro dalį. Aš maniau, kad iš tikrųjų viskas užtruks daug ilgiau. Nes e, nemanau, kad mes pasiekėme jo konsensuso dėl, dėl Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės. Tačiau bet kokiu atveju galbūt galėsime tikėtis diskusijos aktyvesnės diskusijos po antrosios seminaro dalies, nes pranešimai yra įdomus e, ir e, pateikiamos išvalgoms tiek iš e, teisinės ryties, tiek iš praktinės ryties. Ir mm, aš <laughs> iš esmės E, pasirinkau vokiečių kalbą ne, ne todėl, kad aš norėčiau subsidiarumo principą įgyvendinti čia. Aš džiaugiuosi, kad e, komisija pateikė šį pasiūlymą, pakvietė e, mane ir norėčiau pasveikinti jūri komitetą už tai, kad jis užmesgė aktyvų dialogą su nacionaliniais parlamentais. Taigi pirmasis pranešėjas yra ponas profesorius Fogenaueris, Oksfordo universiteto profesorius. Uh, Ir dabar norėčiau suteikti Jums žodį. Chairman, uh... Pone pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju už kvietimą. Aš ketinu kalbėti apie ES pirkimo pardavimo stočių teisės įrengimą. Tik tai norėčiau pasakyti, kad tie vert, vertimai dokumentų, kurie jums yra išdalinti, ne visai gerai atspindi, kokiais sunkumais buvo susidurta rengiant šią teisę. Aš pabandysiu apibendrinti visus rezultatus, galbūt tų pavyzdžių tiek daug dabar ir nepasakysiu, bet juos visus galite rasti dokumente. Įžangai Noriu pasakyti, kad mes visi žinome, kad ES pirkimo pardavimo stočių teisė yra papildomas instrumentas. Jis eina greta nacionalinės teisės ir jisai turėtų pritraukti galimus naudotojus ir užtikrinti, kad suinteresuotos pusės rinktųsi savanoriškai tokią priemonę. Ir tokį sprendimą darydami be abejo šitos e, suinteresuotos pusės atsižvelgs į šios teisės parengimą, ar ji bus parengta aiškiai. Taigi, būtų tam, kad šalis rinktųsi ES pirkimo pardavimo sutarčių teisę, ji turi būti geresnė negu nacionalinės teisės nuostatos. O mes žinome, iš praktikos, kad dažnai tas pasirinkimas yra nu, nulemiamas to, kiek galimas pasirinkti instrumentas yra pažįstamas ir savas. Tiesiog paprastai yra liekama prie to, kas jau yra pažįstama, o kad būtų renkamasi kažkas naujo, tas naujas variantas turi būti daug geresnis negu esamas. Ir jeigu kokia nors teisė atrodo nepažįstama svetima, tai jos paprastai galimi jos vartotojai ir nesirenka. Ir komisija ir e, bendrosios pirkimo pardavimo stočių teisės rengėjai žino, kad reikia, jog šis instrumentas būtų naudingas ir lengvai vartojamas. Kągi tai iš tiesų reiškia? Bent jau kiek žinome iš komisijos, tai reiškia, kad kalba turi būti aiški ir paprasta, taip pat tai turi reikšti, kad e, tos priemonės turi būti aiškiai suprantamos be papildomų teisinių konsultacijų. ES pirkimo pardavimo stočių teisėje, ją pristatydamas aš nenorėčiau girti to, kas jau buvo pasiekta, bet kaip tik pateikti truputį konstruktyvios kritikos. Ir norėčiau remtis tokią prielaidą, kad jeigu tokia teisė yra rengiama ir parengiama aiškiai, tai ji ir yra pasirenkama. Aš tikrai labai žaviuosi įvairiausių mokslininkų ir kitų pareigūnų įdėtų indėlių rengiant pirkimo pardavimo starčių teisę, bet manau, kad galima dar apie jį kalbėti iš įvairių pusių, ne vien tik tai iš e, kalbinės pusės. Ir aš pradėsiu, kalbėsiu tiek apie tai, kas yra gerai, tiek kas e, blogai ir tiek apie tai, kas dar visai nepatrauklu. Pirmą kalbėsiu apie tai, kas yra gerai. Kalba yra tinkama. Man atrodo, kad, ji, kad ten detalių ir smulkmenų yra labai tinkamas kiekis, nei per daug, nei per mažai. Kalba nėra nei pernelyg aptaki, nei pernelyg konkreti. Taigi tai yra labai geras kompromisas tarp tų teis, teisminės kalbos, kuri yra vartojama Europoje, tiek kontinentinėje Europoje, tiek Anglijoje, Junktinėje karalystėje. Taip pat dabartinė formuluotė suteikia labai daug laisvės interpretacijoms vis tik tai. Ir galima įvairiai pritaikyti šį instrumentą. Kalbant apie tai, kas yra blogai, galiu vardinti keletą struktūrinių problemų, kurios atsirado dėl politinių sprendimų, būtent dėl to, kaip e, buvo nuspręsta renkti šitą teisinį instrumentą. Vartojama e, abstraktus terminai, pavyzdžiui, trečiajame straipsnėje yra numatoma prievolė šalims bendradarbiauti tiek, kiek to bus tikimasi. Ta formuluotė tiek, kiek to bus tikimasi, yra labai dviprasmiška ir labai aptaki. Ir rezultatas bus toks, kad tos suinteresuotos šalis prieš atsirandant e, precedento teisiai pajaus labai didelį teisinį neužtikrintumą. Jos nežinos, kokiu lygiu būtina bendradarbiauti. Taip pat kyla problemų susijusių ir su tuo, ką sakiau anksčiau. Jeigu norime lankstumo, tai neišvengiamai bus prarandama dalis teisinio užtikrintumo. Galbūt galima būtų tas klaidas ištaisyti nacionalinėje teisėje lengviau, negu kad tai galima padaryti tarptautinėje aplinkoje, kaip kad yra Europos teisės atveju. Taigi, ta problema tampa daug sudėtingesnė europinėme kontekste. Todėl, jeigu to teisinio užtikrintumo pritrūks, gali būti, kad galimi šios teisės naudotojai jos tiesiog nesirinks. Ir mes, kaip e, parlamento narė Volis sakė, čia mes tokiu būdu sukursime tokį instrumentą, kurio niekas nenorės rinktis. Ir nepaisant tų gretutinių priemonių, apie kurias jau kalbėjome, gali skirtingose valstybėse narėse atsirast labai skirtinga precedento teisė. Kaip sakiau anksčiau, komisija siekė parengti lengvai naudojimą, lengvai taikomą instrumentą, kuris būtų suprantamas be teisininkų pagalbos. Ir dėl to buvo vengiama teisinių terminų. Ir jeigu pažvelgsime į terminologiją, pavyzdžiui, numatomas neveikimas arba galima veikla, aš nežinau, ar smulkios ir vidutinės įmonės, pavyzdžiui, ponios Volis rinkimų apygardoje, labai lengvai suprastų tokią kalbą. Tai reikėtų dar labai atvirai apie tai padiskutuoti. Dar viena problema, kuri tam tikra prasme yra neišvengiama, tai yra tai, kad tos e, lengvai suprantamos formuluotės e, atrodo pažįstamos eiliniam naudotojui. Ir paprastai taip ir būna, kad yra siekiama pasirinkti neutrales formuluotės, bet rezultatas gali būti labai keistas, e, kai vienas žodis, kuris yra parengtas e, anglakalbiui ar vokietakalbiui, gali reikšti skirtingus dalykus. Ir tokie skirtumai atsiranda verčiant dokumentą. Ir labai sunku yra parinkti tokius terminus, kurie vienodai būtų suprantami visoje Europos Sąjungoje. Ir tai yra tokie pavyzdžiai, E, nelabai kokybiško teisės akto rengimo ir manau jie atsirado dėl to, kad buvo skubama. Yra vietų, kur šis tas yra praleista, kur yra nenuseklumo tarp įvairių nuostatų arba tarp šių instrumentų skirtingų dalių atvejai arba ypatingai dažnai pastaiko skirtumų tarp, skirtingų, e, tarp dokumento versijų skirtingomis kalbomis. Ir tai jau nebeprisideda prie to, kad šis instrumentas taptų e, lengvai naudojamas ką galima būtų daryti, e, kad situaciją pataisytume. Galima būtų rinktis tikslesnės formuluotės ir vartoti teisinę terminologiją, žinant labai aiškiai, kokia bus tikslinė auditorija. Juk reikia žinoti, kas skaitys tą dokumentą, ar teisininkai, ar verslininkai, tai atitinkamai nulems kalbinius pasirinkimus. Tai galbūt reikėtų šiek tiek pakeisti tą e, formulavimo politiką, kuri buvo pasirinkta dabar. Galima sakyti, kad reikia tiesiog pašalinti tuos trūkumus, apie kuriuos kalbėjome, bet tam reikia laiko. Ir aš prieštarauju tam, kas du kartus buvo šiandieną pasakyta, kad jeigu mes norime išvengti sudėtingumo, tai blogiausia, ką galime padaryti, yra numatyti kitokio pobūdžio sudėtingumą, e, numatydami ar parengdami labai sudėtingą komentarą prie tokio teisinio instrumento. Žinoma, tokie paaiškinamieji dokumentai tam tikrais atvejais padeda, bet jie padeda tik tai iki tam tikro lygio. O kartais jie kaip tik sukelia dar papildomo neiškumo, papildomų ginčių, tad aš siūlyčiau tokio komentaro išvengti. Parengti tekstą, kuris būtų pats savaime aiškus, nereikalaujantis jokių komentarų. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad labai svarbu yra visų pirma priimti politinius sprendimus ir tada peržiūrėti reikėtų e, dabar mūsų svarstomą pasiūlymą. Aš žinau, kad politikams nepatinka tai girdėti, bet reikia numatyti ir skirti laiko, peržiūrėti dokumentą, viską apmastyti ir iš naujo performuluoti ten, kur to reikia. Nes šis instrumentas yra pernelyg svarbus, kad galima būtų jį formuluoti tokią kalbą, kuri būtų žemiau įprastos normos. Um, Pone profesoriu Foginauerį, jūs iš tiesų atspindėjote tas abejonės, kurias buvo išreiškę ir nacionaliniai parlamentai. Mes e, e, aptarėme šios klausimus, kalbėdami apie tinkamumą e, šios bendros sutarčių teisės. Tai būtent tai, kaip gali būti tinkamai panaudota šitą sutarčių teisę. Tačiau suteiksiu žodį kitai kalbėtojai, kuri pasigilins į šias, šios aspektus Hane Melin, eBay atstovė. Tai yra tikrai sėkmingai veikianti įmonė, kuri žinoma praktiškai visiems. E, čia visų pirma mes turime atsižvelgti į būtent mm, e, ekonominių mm, subjektų nuomonę. E, pone Melin, ar jums reikia šio 28 teisinio režimo, kad jūs sėkmingiau vykdytumėte veiklą, ar iš esmės jūs veikiate ir taip sėkmingai ir dabar jums tik tai trukdys tie papildomi mūsų, papildomi mūsų pasiūlymai ir priemonės. Ir tokia sėkminga mm, įmonė E, iš tikrųjų e, kaip eBay, ar jai reikia tokios Europinės sutarčių teisės. Thank you. Um... Ačiū. Tiesą sakant, aš kalbėsiu ne tiek iš eBay bendrovės perspektyvos, bet daugiau iš mažų ir vidutinių įmonių perspektyvos, nes jos e, eBay naudoja kaip uh, savo operacijų rinką. Aš kalbu kaip prekybos įgalintojo perspektyvos, ar tai būtų elektroninė prekyba, vidaus prekyba ar tradicinė prekyba. Visą tai tampa labai glaudžiai tarpusavėje susiję. Ir aš žinau, kad gal po poros metų ar po poros mėnesių mes nebekalbėsime apie elektroninę prekybą. Viskas bus tik tai prekyba. Faktas yra tas, kad mes kalbame apie mūsų augimą. Taip, dar niekad nebuvo taip lengva apsipirkinėti užsienyje, kaip kad yra dabar. ES e, vidaus e, priekyba per sienas išaugo 126 e, procentais nuo 2004 iki 2010 metų. Tris kartus išaugo eBay pardavimai internetu. 96-98 procentai pardavėjų yra iš Prancūzijos, Junktinės karalystės ir Vokietijos. Viskas eina į eksportą. Ir jos apima nuo mažiausio iki didžiausio pardavėjo. Vidutiniškai yra parduodama į penkias ES narės. Taigi kas po viso tuo glūdi? Technologinės priemonės ir internetas, kaštų vartotojams ir pardavėjams sumažinimas. Internetai, išmanėjai telefonai, mobilūs e, įrenginiai, įvairios kitos technologinės priemonės e, lengvina e, komunikaciją, e, didina informacijos skaidrumą ir didina šalių pasitikėjimą viena kita. Taigi, kodėl aš dabar esu čia? Prekybos per sienas mastai vis tik išlieka dar labai nedideli. Mūsų skaičiai rodo, kad jie sudaro mažiau negu 20 procentų. Europos komisijos statistika rodo, kad pardavimai per sienas labai nesmarkiai išaugo. 2008-2009 metais buvo 8,2 procentai, 2010 8,8, 2011 metais 9,6 procentų. Kodėl taip yra? Nors e, niekad dar nebuvo taip lengva, kaip dabar susisiekti su e, kitomis šalimis už sienos. Administracinės ir teisinės e, nuostatos susijusios su finansinė operacija niekada dar nebuvo tokios akivaizdžios, kaip kad jos yra dabar, dėl lygiai tų pačių priežasčių. PVM pristatymas, skirtingi teisiniai įsipareigojimai. Ir kai kalbamės apie pardavėjus, par, besinaudojančius eBay platformą, e, jie dažnai sako, kad viena ES pirkimų pardavimo teisė gerokai palengvintų jų gyvenimą. Neapsimesiu, kad bendra ES pirkimų pardavimų teisė bus stebuklinga lasdelė. Diana Volis kalbėjo apie paketą, komisija kalba apie gretinės priemonės. Aš vertinu šią teisę kaip teisinį pagrindą, kuris leistų rasti praktinius sprendimus, kuriais vidaus rinka galėtų labai sklandžiai funkcionuoti ir pardavėjams, ir vartotojams informaciją čia, e, tik tai suteiktų apribojimus. Buvo paminėti standartiniai pardavimų susitarimai, sutartys ir sąlygos. E, formuliarai informacijai e, su, pateikti interneto svetainėse, mobiliuose renginiuose, e, mobiliuose telefonuose jau egzistuoja. Europos e, Sąjungos e, e, internetinė programėlė e, apie ES teisę yra labai gera. Mes turime užtikrinti, kad ši teisė taptų teisinė platforma praktiniams sprendimams. Jeigu galvojame apie lankščias teisinės nuostatas, kurias būtų galima įgyvendinti be pastangų, jas suderinus su praktiniais sprendimais ir nuostatomis, kurios būtų sukurtas bendradarbiaujant privačiam ir viešajam sektoriui, taigi tarp jūsų, jums ir mums verslui bendradarbiaujant, taip pat bendradarbiaujant technologijų ir interneto ekspertams, e, mes galėtume rasti geriausius sprendimus. Norėčiau išskirti keturias rytis, kurios mano nuomonė yra labai svarbios ir kaip mes e, peržiūrime ES bendrąją pirkimų pardavimo teisę, turime į tai atkreipti dėmesį. Pirmiausia, šioje teisėje turėtų numatyta galimybė e, pardavėjui teikti paslaugas bet kuria kalba. Negalima leisti, kad nacionaliniai atitinkami įstatymai būtų uh, E, taikomi ir kalbos, kalbai pardavimuose. E, Šis rytis turi būti palikta atvira, pardavimai gali būti vykdomi skirtingomis kalbomis, tai tenkintų vartotojų elgesio tendencijas. Europos komisijos šiais metais e, paskelbta septintoji vertinimų lentelė rodė, kad septyni iš dešimties atsakovų turinčių patirties iš pirkimų per sienas sakė, kad e, pirkdami internetu jie naudosi užsienio kalbą. Manau, kad galėtume taip pat pagalvoti, kaip bendra Europos pirkimų pardavimų teisė galėtų prisidėti prie vertimo priemonių tobulinimo ir panaudojimo. Mes žinome, kad kalba išlieka rimta kliūtis. Ši teisės, e, teisė, apie kurią dabar kalbame, turėtų būti papildoma tomis grėtinėmis priemonėmis, kad žinotume, kaip informacija gali būti perdodama ir pateikiama vartotojui. ES pirkimų pardavimo teisė yra iškelta labai daug komunikacijos reikalavimų ir dėl jų atsiranda trintis. Kai nusprendžiame šiandien teikti pardavimo paslaugas, tai pirmiausia turime galvoti apie mobiliasias e, priemonės, kaip tai atrodys skirtingose įrenginiuose. Vadinasi, turime viską supaprastinti ir daug ko atsisakyti. Europos pirkimų pardavimų teisėje apie tai turi būti kalbama. Dėl mokėjimų. E, šis teisės aktas turi būti suderintas e, mažiau su vartotojų e, teisų direktyva ir pardavėjui turėtų būti palikta daugiau laisvės negalima reikalauti tik tai tų modelinių sutarčių nuostatų surašymų. Ir galiausiai reikia pasakyti, kad ES pirkimų pardavimų teisė turi atspindėti besikeičiančią realybę, besikeičiančius santykius tarp pirkėjų ir pardavėjų. Vartotojai įgauna vis daugiau sugebėjimų. Aš kalbėjau apie išmaniusius telefonus, mobilų internetą ir panašiai. Vadinasi, jie gali informacijos ieškoti, be, ieškoti bet kur, jie gali užsakyti ir sumokėti per mobilius įrenginius, jie gali uh, E, susitarti dėl pristatymo arba dėl to, kad jie pasiims prekę vienoje ar kitoje parduotuvėje. Pagalvokime apie tai, kas vyksta aplink ir supraskime, kad reikia subalansuoti vartotojo poreikius ir pardavėjo poreikius per operaciją. Pavyzdžiui, jeigu iškeliama prievalė informuoti e, pardavėją, kad produkto nebus galima pasimti tą laiką, kai yra susitarta. Lygiai taip pat varto, pardavėjas turi būti informuotas e, iš anksto, jeigu jas e, neturi pristatyti prekės e, tuo metu, kai, kaip buvo susitarta jį užsakant. Taigi tos problemos - kalba, mokėjimo galimybės, vartotojų patirtis ir vartotojų interesai. Taip pat buvo paminėta ginčių sprendimo procedūra. Tai kelia rimtų susirūpinimų pardavėjams. Pardavėjai uh, abejoja, ar man iškyla didelė grėsmė, kad užsienyje teismo byla bus iškelta. Taigi apie tai turėtų būti kalbama, kai ginčių sprendimas bus reglamentuojamas pagal Europos bendrą pirkimų pardavimų sistemą. Ir aš norėčiau dabar pacituoti Švedijos priekybos ministrą. Stokholme buvo suorganizuota konferencija, kuri vadinosi uh, Galvok uh, laisvai. Ir buvo diskutuojama apie uh, naują priekybos politiką. Ministras pasakė taip, mes sprendimų prieimėjai turime pasinaudoti naujomis technologijomis ir sukurti mechanizmus, kurie atveria galimybės. Aš manau, kad mes būtent tą ir darome, kurdami bendrą Europos pirkimų pardavimų teisę. Taigi tokia yra e, prekiautojo perspektyva. Ačiū. Ačiū, e, ponė Milim. Jūs būtent pabrėžti labiau vartotojų apsaugos taisyklės, e, e, pridinės vertės mokesčio apskaitą ir uh, E, transportavimo būtent sąlygas, e, kad būtent e, naudojas arba vartotojas gautų daugiausia naudos iš šios elektroninės komercijos ir kad būtų greičiau ir lengviau prekiaujama internete ir kad pirkėjas arba vartotojas daugiau koncentruotųsi į patį produktą, o ne į teisės aktus, kurie susiję su įsigijimu to produkto. Dabar aš norėčiau pasveikinti kitą kalbėtoją, tai yra Francesco Skildonė, Ir norėčiau paklausti, ar mūsų bendra Europos pirkimo pradėjimo sutarčių teisė užtikrina būtent tą saugumą, kurio tikisi vartotojas. Ar mes sukursime taip aiškumą teisės rytyje? Ar mes pasieksime to rezultato, kurį jau minėjau, kad vartotojas labiau kreipdėmėsi į patį produktą, o ne į jo įsigijimo galimybės? Ar turite kokią nors informaciją šio klausimu? Mr. President, thank you for your question and thank you for the invitation. Ačiū, panė pirmininkė, už kvietimą dalyvauti šiuose diskusijose. Ir iš tiesų, kaip iš ankstesnio pranešimo aiškėja, pati tema yra labai sudėtinga. Nes e, vartotojas ir pardavėjas turi būtent nuspręsti, e, kokią teisę sistemą taikyti konkrečiu atveju ir gali visada atsitikti, aš čia dabar atkreipsiu didžiausią dėmesį į tai, kad bendroje Europos pirkimų pradėjimo stočių teisė būtent būtų taikoma santykiuose tarp įmonės ir vartotojo ir arba tarp įmonių. Bet kokiu atveju šitą pirkimo pardavimo e, sutarčių teisė e, kartais netgi gali persidengti su kitais teisės aktais, kurie jau egzistuoja ES teisės sistemoje. Taigi, e, iš tie persidengimai man atrodo, kad čia kalbant ypač apie įmonių tarpusavio arba santykius, arba kaip įmonės ir vartotojo santykius, uh, E, iš esmės tada kyla atitinkamų e, problemų, su kuriamis e, turi sudurti pirmiausia teisininkai. Mes turime išaiškinti, tada, kokią teisę taiksime konkrečioje byloje arba konkrečio atveju. Ir kągi turi nuveikti komisija ir Euro, Europos parlamentas siekdami sumažinti būtent vis, visas tas neiškės zonas, kurios išlieka teisės struktūroje, kuri būtent yra svarbi siūlomam reglamentui. Taigi dabar kalbant apie įmonių ir vartotojų santykius, mes norėtume pabrėžti, kad direktyva 11 metų būtent yra e, e, kaip tik ir susijusi su šita sritimi. Tai būtent e, ją ja, irgi 11 e, metų direktyva reglamentuojami santykiai tarp vartotojo ir tarp įmonės, kaip ir būtent dabartinė pirkimų pardavimų sutarčių teisė. Šitas persidengimas šių teisės aktų tai irgi kelia susirūpinimą. Ir e, toks sutartys, būtent kuriams taikoma šita sutarčių teisė, taip pat patenka ir, ir, ir direktyvos taikymos sritė. Ir kaipgi dabar atskirti šias šių dviejų teisės aktų teikimo sritis. Taigi būtent mm, reikia apibriežti, e, kokia yra teisė pasitraukti iš sandorių vienai sandorių pusiai, e, kaip mm, e, turėtų būti apibrieštas aiškiau apibrieštis. Todėl labai svarbu, kad rengiant teisės aktus būtų kreipiama e, dėmesį į bendrą teisinę struktūrą. Čia į tai turėtų atkreipti dėmesį ypač e, ES teisės institucijos. Taigi ne tik į e, teisės sistemą turėtų būti atkreiptas dėmesys, kurie yra vartotojas, bet ir į tą sistemą, kurie yra pardavėjas. Taigi būtent šis klausimas galėtų būti analizuojamas, imant bendrus elementus, kurie yra būtent pardavimo sutarčių teisėje ir vienos konvencijoje. Taip pat e, čia kalbu ir apie Junktinių tautų konvenciją dėl tarptautinių prekių pirkimo pardavimo sutarčių. Tai irgi yra tam tikrų sutapimų. Taigi, vadinasi, e, tokiu atveju reikia daryti prielaidą, kad e, sutarties šalis gali atmesti vieną iš teisės aktų ir netaikyti jo. Tai būtent taiko, teisės aktai, kurio mm, taikymos rytį patenka būtent jų sudaromas sutartis. Tačiau mm, labai sunku atsisakyti vieno e, teisės akto, pavyzdžiui, Junktinių tautų konvencijos dėl tarptautinių prekių pirkimo e, pardavimo sutarčių. Mm, nes e, čia ją reglamentuojami visų pirma komerciniai santykiai, arbitražo santykiai. Ir iš tikrųjų, rengiant teisės aktą, tai yra būtent šį reglamentą, Europos pirkimų pardavimo sutarčių teisės reglamentą, reikėjo atsižvelgti būtent Junktinių tautų konvenciją kad e, būtent būtų išvengta tokių persidengimų su Junktinių tautų konvencija ir kad būtų, kad būtų galima atsisakyti taikyti vieną iš šių teisės aktų. Na, galbūt kodėl, e, viena iš priežasčių, kodėl e, įmonės gali atsakyti taikyti šitą jungtinių tautų konvenciją, tai būtent, kad bus jiems pasiūlyta geresnė alternatyva, tai būtent standartizuotos e, starties formos, paprastesnės sąlygos. Na, ir pavyzdžiui, nebus taikomas tokios taisyklės, kad bus privaloma teikti informaciją arba uh, įvairios e, nuostatos bei sąlygos. Na, tokiu atveju e, reikia nustatyti, kokia, kokia teisės tema taikoma. Jeigu netaikoma, pavyzdžiui, Junktinės tautos konvencijos, tada taikoma nacionalinė e, teisė Ir e, tokia atveju kyla, žinom, papildomų klausimų teisininkams. Ir tokiu atveju, jeigu e, įmonėms yra pateikiamas vienas teisės aktas, kuris reglamentuoja visą sutarties sudarimo procesą ir sutarties formą, tai žinoma, įmonėms tai yra patrauklesnė alternatyva už e, šitą fragmentuotą e, teisės sistemų taikymą, būtent taikant ir Junktinės tautos, Junktinių tautų konvenciją dėl tarptautinių prekių pirkimų pardavimo sutarčių ir nacionalinę teisę. Taigi e, daug įmonių e, naudoja daug standartizuotų formų, sudarydamas sandarius. Ir daugelio atveju vienos konvencijas mm, atsisakoma taikyti ir taip pat galima, žinoma, atsisakyti ir taikyti bendro Europos pirkimo pardavimo starčių teisę. Na, šiuo atveju įmonės a, a, gal žinoma m, mm, rinktis E, papildomą sistemą, tai yra būtent šitą pirkimo pardavimo sutarčių teisę. Na, bet nebūtinai pasirinks prioritetu. E, tačiau ne visos e, šitos sutarčių teisės nuostatos gali būti pritaikytos ir įmonių tarpusavio sutartims, nors tokia tendencija išlieka. Žinoma, jeigu mes norime supaprastinti visas procedūras susijusias e, su siūlomu reglamentu, tada e, reikia atsakyti klausimą, ar reikia iš tikrųjų tokios e, sistemos, e, tokios starčių teisės, būtent bet, e, sudarant sutartis tarp įmonių. Na, ar reikia, pavyzdžiui, tokios e, sutarties tarp daugybės įmonių, ar užtenka mm, kažkokios formos, kurie būtų pakankama dviems įmonėms sudarant tarpusavio sutartį. Iš esmės, mm, gali būti naudinga tokia nuostata, kad būtų ginama silpnoji šalis, ypač bendradarbiaujant įmonėms. E, tačiau e, suteikiant tam tikrus privalumus e, e, kirting, e, kitai šaliai, gali nukentėti pirmoji. Negalime iš tikrųjų nuspręsti, kad mažos vidutinės įmonės yra silpnoji šalis. Jeigu derasi dvi mažos vidutinės įmonės, tai mes turime daryti prielaidą, kad nėra disbalanso sudarant sutartį. Na, iš esmės nereikia tokia atveju didelės apsaugos viena iš sutarties šalių. Tai dabar mano išvados, kad mm, siūlomas reglamentas persidengia arba pakartoja tą patį, kas sakoma direktyvoje, kuri dar neįgyvendinta arba neperkelta į nacionalinę teisę. O dabar kalbant apie e, įmonių e, santykius arba jų tarpusavio sandorius, reikia atkreipti didesnį dėmesį į klausimus, e, kurie yra susijęs su Junktinių tautų konvencijos taikymu. Tai kad būtent būtų patikslintas reglamentas. Ir kad, žinoma, būtų užtikrinta geresnė teisinė pagalba mm, įgyvendant šios teisės aktus įmonėms ir vartotojams. Ir kad vartotojai gautų pagristus patarimus, kaip naudoti e, šio reglamento teikiamais galimybės. Svarbu ir dabar pasirenkti šio teisės aktų įgyvendinimui. E, nesvarbu, ar įmonės taikė šį teisės aktą, tačiau teisininkai turi būti pasirengę teikti konsultacijas būtent dėl šio reglamento įgyvendinimo ir renkantis įmonėms įvairias galimybės. Ačiū, ponės Kedonė, už jūsų argumentus. iš esmės dabar sudaro netgi įspūdis, kad bendra Europos stočių teisė kaip tik konkuruoja su jungtinių tautų reglamentuojama pirkimo pardavimų stočių teisė ir su būtent e, su atitinkamu sutarčių sudarimo modeliais, kurie nustatyti direktyvose. Taigi norėčiau dabar paklausti kito kalbėtojo, ar iš tiesų šita naujoji sutarčių teisė yra tinkamą apsaugoti vartotojų teisės. Ar iš tiesų dabar mes patenkinsime visus poreikius, ar mes turėtume dar kreipti dėmesį kai kuriuos atvejus. Žinoma, aš nenorėčiau čia uh, kažkur uh, nukreipti savo klausimais. Uh, jūs. Ačiū. Uh, Ponas Krygeris, aš kalbėsiu savo gimtąją kalbą vokiškai. Aš esu Europos. Uh, vartotojų centro vadotojus. Mes esame platesnio tinklo dalis ir mūsų užduotis yra supažindinti vartotojus e, su privalumais ir trūkumais, kurie slypi bendroje rinkoje. Tai kad būtent jie galėtų geriau orientuotis bendroje rinkoje. Ir mes taip pat dalyvaujame e, sprendžiant įvairius ginčius e, per pirmosius tris ketvirčius šiais metais mūsų tinkle būtent kilo 9200 ginčių ir 30 procentų atveju mes dalyvavome. Ir taip pat mes kartais netgi įstraukiame į pusę tokių ginčių, čia ypač kalbant apie mūsų prancūzų kolegas. Mes visų pirma mm, stengiamės pažvelgti į visą situaciją iš vartotojo pusės. Tai ar iš esmės šita bendra Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisė e, yra tinkama panaikinti barjerus prekiauti arba įsigyti prekes e, valstybė, e, visose valstybėse narėse, tai yra Europos Sąjungos lygiu. Ir iš esmės Ar e, galima sakyti, kad šitas 28 e, režimas, tai yra papildomas teisinis režimas, padės vartotojams e, pasinaudoti vidaus rinkos teikiamais privalumais? Praktiškai šitai taiko, taikomos teisės problema nėra tokia didelė. nes e, vartotojai paprastai susiduria e, su, su atinkamos problemus, jeigu jie perka e, prekes kitose valstybės narėse. Pirmiausia, jie nemoka tos valstybės kalbos, be to, kai kurie prekiautojai nesiunčia savo prekių į kitas valstybės narės. Kitas, daly, kitas dalykas, ne visada galima skaityti ir kredito kortelėmis kitose valstybės narėse, arba tas nėra patikimas tas atsiskaitimas. Todėl yra susiskaldžiusi bendroji rinka. E, žinoma, tai, visą tai atgraso nuo pirkimo kitose valstybėse narėse. E, čia jau buvo e, pasakyta ankstesnio kalbėtojo ir kolegė tai minėjo. Mm, iš esmės. Jeigu pradavėjas ateina į e, vartotojo valstybę narę, aš e, ten reklamuoja savo prekę, tai e, vartotojas gali pasinaudoti savo valstybės narės teisės sistema. Ir čia aš remiuosi visų pirma teisingumo teismo rugsėjo 6 dienos sprendimu, kad vartotojas gali, remdamas savo valstybės narės nacionalinę teisę, teikti skundą pavyzdžiui, dėl kažkokių pažeistų savo teisių. Ir paslaugų teikimo sektoriuje vartotojas e, paprastai turi e, sumokėti iš pradžių, o paskui tik tai gauna prekę. Tai, tai reiškia, svarbiausias dalykas yra pasitikėjimas pardavėjų. Ir be šito pasitikėjimo nevyksta jokie sandoriai. Todėl mm, teisės sistemos klausimas keliamas tik tai tada, kai žmonės kreipiasi į mūsų centrą, būtent jeigu jie negauna prekių arba sumoka per daug ir e, nori apginti savo pažįstas teisės. Ir kas man gali padėti, jie klausia tokiu atveju. Mums kyla abejonių, ar šita pirkimo pardavimo sutarčių teisė galės padėti arba paskatinti šitą tarpvalstybinę priekybą. Mes manome, kad šios skirtingos teisinės sistemos, kurios koegzistuoja, prisidės būtent prie to, kad būtent šitą Europos sutarčių teisę, nors ją vertinu teigiamai, kad tik atgrasins vartotojus nuo įsigijimo kitose valstybėse narėse, nes sistema tampa per sudėtinga. netgi gerai informuoti vartotojai e, gali būti atgrasyti kažką įsigyti kitoje šalyje, jeigu jiems bus pasiūlyma antra papildoma teisė sistema, kurią jie turės remtis įsigydami prekę kitoje valstybėje narėje. Na, e, yra ir tam tikrų e, terminologinių arba šiaip esminių skirtumų susijusių su garantija arba užtikrinimu prekės tiekimo arba kokybės Ir nebūtinai vartotojas turėtų pirkti kažką tai užsienyje, jeigu jam bus pasiūlyta nauja teisės e, sistema. Na, e, e, buvo paskatos taip paspaudos pranešimas, kuriame buvo pristatyta šitą pirkimo e, pardavimo sutarčių teisę. Ir ten buvo sakoma, kad e, vartotojas gali pasirinkti tokią teisę, vien tik tai spustelėjęs pilies e, klavišu ir jisai galės tada įsigyti prekį remdamasis bendrą Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisę. Tai pažvelgęs į tai aš turi, e, matau iš karto, kad vartotojas būtent ir neturi pasirinkimo galimybės. E, jis negali rinktis tarp savo nacionalinės teisės ir tarp naujos teisės. Čia kalbama apie tai, kad pardavėjas vienašališkai nustato, pagal kokią teisę vyks sandoris ir jisai tik tai pristato tą, tą galimybę e, pirkėjui. Todėl pirkėjas gali būti atgrasytas nuo jam nepažįstamos teisės sistemos. Vartotojas šiuo atveju yra mm, silpnesnė pusė, neturinti pasirinkimo. Ir šitam spaudos pranešime nebuvo pasakyta, kad yra galimybė sudaryti tokią Europos e, e, pirkimo pardavimo sutartį vien tik spustelėjus pelės klavišu. E, Na, viena vertus, e, šita sutarčių teisė nėra susijusi su standartinė sutarimi, kur, kur, e, pavyzdžiui, visos sąlygos yra vienodos visoje ES, atitinka bendros rinkos reikalavimus. Tokiu atveju e, tik tai įduodama, įduodamas E, tam tikras taisyklių rinkinys e, pardavėjui, kurį jis turi modifikuoti ir pasiūlyti vartotojui arba pirkėjui. Bet pardavėjas irgi nelabai susitvarko su tomis taisyklėmis, e, todėl jam reikės irgi teisininko pagalbos tokiu atveju. Būtų labai gerai, jeigu E, būtų teikiama informacija vartotojui, kad pasirinkęs šitą Europos pirkimų pardavimo sutarčių teisę, jis bus geriau apsaugotas negu pagal nacionalinės teisės nuostatas. E, nes dabar jis neturi pakankamai informacijos, nežino, kur yra privalumai ir trūkumai šios naujosios sutarčių teisės. Na, e, kartais gali kilti ir, sakykime, neigiamos informacijos antplūdis tokiu atveju. Aš žinau, kad e, paprastai skandalai daugiau dėmesio pritraukia negu geros naujienos ir tokiu atveju bet koks skandalas galėtų atgrasyti vartotojus nuo pirkimo pardavimo sutarčių teisės, kurie vieningai taikoma Europoje. Todėl vartotojai konkrečiose valstybėse ir negaus prekių nes e, didžiausia problema pardavėjams yra transporto išlaidos, o ne teisinės išlaidos. Va dėl to būtent ir netiekiamos prekes į kai kurias valstybės narės. Ir aš nežinau, ar tokiu atveju bendra Europos pirkimo pradavimo starčių teisė galėtų sukelti mums kažkokių teigiamų emocijų. Tikrai jinai neužtikrins geresnės ir lengvesnės prekybos tarp valstybių narių. Ačiū, ponė Kreigeri. Jūs iš tiesų pasakėte kai kurias mintis, dėl kurių diskutavome pastarojomis savaitėmis tiek nacionaliniuose parlamentuose, tiek su Europos parlamento nariais. Jeigu aš dabar e, pridėčiau ir ponios Melin pranešimą prie jūsų pranešimo, tada man susidaro įspūdis, kuris iki šiol susidarė, uh, yra toks, kad e, yra tam tikrų problemų, kurios reikia spręsti ir pakankamai skubiai spręsti, tačiau yra ir tam tikrų m, e, trūkumų, kuriuos reikia pašalinti, ypač e, būtent elektroninės prekybos srityje arba elektroninių ginčių sprendimo srityje. Tačiau reikia kartu su ES institucijomis surasti bendrą sprendimą. Čia mes matome iš diskusijų, kad e, tema įdomi, vis daugiau žmonių nori pasisakyti, Galbūt mes e, pirmosios dalies e, kalbėtojų mintis taip pat įtrauksime į mūsų diskusijas, kad mes sudarytume bendrą vaizdą. E, ponas Piotras Cintarskiai dabar nori pasisakyti, kolega iš Lenkijos senato ir suteiksiu jums žodį dabar iš kartai. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ačiū, panie ir ponai. Man labai įdomu klausytis šių diskusijų. Aš taip pat esu mm, mm, atitinkamo komiteto pirmininkas senate ir aš 20 metų dirbau advokatu, todėl e, puikiai suprantu šitas praktinės problemas. Aš nusprendžiau pasisakyti, nes manau, kad diskusijose buvo mm, tik tai skeptiški balsai girdimi. Ir nemanau, kad dėl to skeptiškai turėtume žiūrėti į viską. Norėčiau pabrėžti, kad Lenkija remia šią naują priemonę. E, tai būtent, kad e, pirkimo pardavimo sutarčių teisiai būtų taikomos vienodos nuostatos visose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad e, ši, šis reglamentas būtent turėtų priimtas tokią formą - reglamentu. Mes taip pat pritarėme tam, kad ši priemonė būtų taikoma savanoriškai. Čia sutarties šalis gali nuspręsti. Tai, tai žinoma, logiška ir man priimtina. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į mm, vieną dalyką, e, kurį pabrėžė profesorius Simenydis, Kipro atstovas. Jisai pasakė, mm, kad mes neturime šio klausimo išspręsti dabar iškart. Tai yra gairės, tai yra perspektyva, tai ateities klausimas. Galbūt po dešimties metų mes tik tai galtinai išspręsime uh, šios e, bendros pirkimų pardavimo sutarčių teisės klausimą. Tačiau bet kokiu atveju labai gerai, kad mes dabar jau atkreipiam dėmesį į tas praktinės problemas, kurias reikia spręsti teisininkams. Aš bu, primčiau e, ponio Štaunmairio pasiūlymą. Būtent kai jisai kalbėjo apie komentarus atitinkamų teisės normų. Aš taip pat e, išklausiau e, pono e, Fogenauerio pranešimą. Jisai būtent kalbėjo apie tą amžiną dilemą. Tai būtent ar fiziniams asmenims, ar vartotojams skiriamas šitas reglamentas, ar teisininkams. Taigi komentare mes galėtumėm šias abi galimybės suvienyti. Tačiau komentaras turėtų būti parengtas remiantis ilgametę patirtimi, būtent ilgametę teismų praktiką. Ir tik tai tuo atveju šis komentaras įgis praktinę reikšmę. Ačiū. Čia buvo užduotas ir klausimas ponui Simeonidžiui. Aš iš esmės suteiksiu jums visiems e, žodį. E, Nes e, pirmiausia, užduosime klausimą, paskui galės atsakyti kalbėtojai. Ponas Altera Leva iš Ispanijos senato nori pasakyti. Inke. Noriu padėkoti ir pagrindiniams kalbėtojams už viską, ką jie mums šiandieną pasakė. Uh, Buvo iš tiesų labai intensyvi diena, kaip ir darbas, kurį jie dirbo vertindami ES pirkimo pardavimo sutarčių teisę. Aš esu Ispanijos senato atstovas teisės teisingumo klausimams. Ir aš manau, kad ES pirkimo pardavimo sutarčių teisė galėtų labai pasitarnauti, sprendžiant svarbius klausimus, kurie dabar yra sprendžiami skirtingai valstybių narių e, teisėje. Yra keturios laisvės - paslaugų, asmenų, kapitalo, judėjimo laisvės. Ir jeigu mes taikysime šitą instrumentą, tai manau pademonstruosime, kad mes manome, jog verta siekti pažangos, užtikrinant prekių ir paslaugų judėjimo laisvę kadangi labai svarbu yra spręsti e, pirkimo pardavimo sutarčių teisės klausimus. Bet dar aišku, čia ne viskas yra išspręsta. Keletas dalykų jau buvo paminėta. Ir šiaip manau, kad e, šis instrumentas yra skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui ir tiems vartotojams, kurie savanoriškai jį taiko. Viena, vienas iš tokių, viena iš tokių vartotojų grupių galėtų būti e, viešosios administracijos įstaigos, valstybės, kurios galėtų pritaikyti tokį instrumentą e, įmonių lygių ar administracinių lygių. Taip pat ši pirkimo pardavimo stočių teisė siejasi ir su civilinė teisė. Be to, galbūt jūs tikėsitės, kad aš dabar pažvelgčiau į procedūrinius klausimus. Bet kadangi jis nėra privalomas, tai logiškai mastant, procedūriniai klausimai susijęs su šio sutarčių teisės taikymu turėtų būti sprendžiami priimant suinteresuotų pusių priimant sprendimus interesuotoms pusėms. Kilus ginčiui, reikėtų konkretų ginčą spręsti. Reikėtų parinkti teisėją, kuris turėtų atitinkamą kvalifikaciją, priimti sprendimą ir taip turėtų būti sprendžiami ginčiai. Kaip įsivaizduoju, internete negalėjo turbūt privatinė teisė. Dėkui. Ačiū. Iš tiesų, suteiksiu vėliau klausimus mūsų ekspertams, ypač susijusius su proceso teise. Tačiau pirmiausia, tegul pasisako e, mūsų klausytojai Leon Klodina iš Luxemburgo. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Luxemburgo deputatų rūmų Europos Teisės reikalų komiteto atstovas esu ir pagal profesiją esu avokatas. Reikia pasakyti, kad 52 procentai užsakymų iš Luksemburgo e, e, užsakant užsienyje neįvyksta, todėl kad yra labai daug Luksemburgo vartojimo teisės apribojimų. Europos lygmenių aš negalėčiau pateikti tikslaus skaičius, bet jeigu neklystu, maždaug 50 procentų. E, E, operacijų nevyksta. Labai daug mažų ir vidutinių įmonių veikia e, plačiajame regione. 150 e, tūkstančių žmonių pas mus dirba iš už, kitos sienos pusės, iš Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos. Jie dirba Luksemburgo, vakare grįžta namo. Taigi parlamento Luksemburgas labai uoliai pasisako už pasiūlymą, kuris yra dabar teikiamas analizuojame e, tiksliai e, reglamento projekto straipsnius savo parlamento pakomitetyje atitinkamame. Matome, kad yra rengiami atitinkami projektai. Galbūt projekte reikėtų labiau sutelkti dėmesį, mažiau sutelkti dėmesį į vartotojų apsaugą. Per daug yra tam akcentuojama jau dabar pakankamai gera vartotojų apsauga yra suteikta. Jų keletą šiandien kalbėjusių apie tai e, minėjo. ES lygmenių vartotojai jau yra e, labai gerai saugomi ir valstybių narių, ir ES lygmenių. Galbūt reikėtų ieškoti geresnės pusiausviros tarp e, vartotojų ir e, prekybininkų interesų. Bet e, galiausiai aš manau, kad ES tikrai e, nemažai naudos gaus iš šio bendro reglamento e, pirkimams ir pardavimams, ypač dabar krizės laikotarpiu. Manau, kad tai yra labai svarbus taip pat indėlis stiprinantis ES konkurencingumą. Ačiū. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt wer. Ačiū. Nori dar daug pasisakyti, matau. Lordas Baunas pirmiausia, po to kolega Lėnė. Tada nesuteiksiu žodį ponui Simeonydės, jeigu jūs norėtų atsakyti klausimą, ir galbūt profesoriui Šultiniolke, galbūt jis galėtų atsakyti klausimus, ar valstybė galėtų pasinaudoti e, būtent šios sutarčių teisę ir dėl procesinės teisės. E, dar noriu e, paklausti klausytojai e, ponas e, Miransis Sederfeld ir komisijos atstovas e, panas Štalmairis taip pat norėtų užduoti klausimą. Ar gal kas nors norėtų pasisakyti arba paklausti? Tačiau bet kokiu atveju dabar atsakys mūsų ekspertai. Much, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau iš tiesų atkreipti dėmesį į du dalykus ir du klausimus profesoriui Štaten Mauriui turiu iš komisijos. Šiandieną girdėjome po pietų įvairius ekspertus. Tiek ekspertų nuomonę girdėjome, tiek politikų nuomonę. Buvo išreikšta nemažai ir nerimo gaidų, ypač kalbant apie vartotojus, kurie juk yra svarbiausi siekiant sustiprinti tarptautinę priekybą. Jeigu vartotojai bus nepatenkinti ir tie, kurie, kurie juos konsultuos, nebus patenkinti, mes savo to tikslo nepasieksime. O tikslai juk yra paremti visuotinė gera valia, bet bijau, kad ji gali greitai išnykti, nes dabartinis pasiūlymas jeigu jis bus toks, kaip kad dabar suformiluota, to tikslo nepadės pasiekti. Tad mano klausimas komisijai, ar jūs atsižvelgsite į mūsų šiandienos diskusijas, ar jūs pasistengsite peržiūrėti pasiūlymą, jį susiaurinti, patikslinti. Ir mano antrasis klausimas, jeigu leisite, būtų toks. Būtų labai įdomu išgirsti komisijos pastebėjimus dėl teisinio pagrindo klausimo, nes šį dalyką minėjo ne vienas asmuo tiek mūsų sutikimo metu, tiek prieš jį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Herzlichen Dank. Ich darf als nächstes. Ačiū. Dabar suteiksiu e, ponui Lėnė žodį, kaip kitam kalbėtojui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, iš tiesų kaip pranešėjas arba kaip vienas iš a, abiejų pranešėjo, nes ponas Perengvėri, jis negalėjo dalyvauti dabartinėme seminare, nes Romoje jis turi svarbių reikalų ten susijusių su rinkimais. Būtent atsakyti šios klausimus. Aš, kaip pranešėjas, būtent norėčiau pabrėžti kai kurios aspekt, diskusijos aspektus. Tai yra dėl teisinio pagrindo pirmas dalykas. Pripažinsiu, galima daug diskutuoti dėl teisinio pagrindo, čia mes jau komitete diskutavome ir galbūt toliau diskutuosime. Tačiau išeities taškas yra tas, kad visos trys mm, ES institucijos, komisijos, parlamento ir tarybos, teisės tarnybos padarė bendrą išvadą, kad teisingiausia, teisingiausia teisės pagrindas yra sutarties ES veikimo 114 straipsnis. 152 straipsnis gali būti naudojamas tik tai tokiu atveju, jeigu 114 straipsnis netaikomas. Ir aš manau, kad jeigu tie trys teisės e, tarnybos sutarė, tada mm, negalima tikėtis, kad ES teisės aktų leidėjas nuspręs pasirinkti kitokį teisinį pagrindą. Ir mes turėsime e, remtis tuo teisiniu pagrindu 114 straipsniu. E, dėl susidėrumo kelios pastabos. Aš manau, kad e, iš tiesų šis pasiūlymas yra švelniausia priemonė įsikišti į nacionalinę teisėjų kuros kompetenciją. Čia mes kalbame ne apie tai, kad turėtų būti suderinamas nacionalinės teisės sistemos. Mes kalbame apie tai, kad e, būtent tarp valstybiniams sandoriams būtų mm, pritaikoma alternatyvi priemonė. Iš tikrųjų, tai yra labai sušvelninta priemonė. Uh, įsikišti į nacionalinę teisėkoros kompetenciją. Be to, svarbiausia priežastis, kodėl mes dabar turime tokią situaciją, kad vartotojas būtent remiasi savo nacionalinę teisę, siekdamas apsaugoti savo vartotojo teisės, yra būtent susijusi su tuo, kad mes taikome atitinkamus ES teisės aktus, kurie būtent e, apgina vartotojų teisės, o ne, nesilaikome, pavyzdžiui, tarptautinių e, teisės akto. Kitas dalykas. Ar ger, negeriau būtų e, visiškai suderinti teisės sistemas? Žinoma, būtų geriau suderinti valstybių narių teisės sistemas visų pirma todėl, kad tai būtų geriau ir vartotojams, ir e, pramoniai. Ir to mm, įvairių pramoninkų asociacijos e, reikalavo. Tačiau politiškai šis, ši užduotis neįmanoma. Nes neįmanoma politiniu e, lygių įgyvendinti būtent to visiško teisės aktų suderinimo. Todėl buvo pateikti tokie pasiūlymai ekspertams ir ekspertai taip pat pateikė savo konsultacijas, kaip galima suderinti teisės aktų ir teisės sistemas. Tačiau šie pasiūlymai nebuvo patvirtinti nei taryboje, nei, nei parlamente. Nors būtų galima iš tikrųjų įtraukti į tokį suderinimo projektą, sakykime, visus e, vartotojų teisės apsaugos standartus. Uh, iš visų valstybių narių, kurie yra tik tai geriausi. Ir e, prita, e, pritaikyti e, šią bendrą sistemą tarp valstybiniams sandoriams. Tačiau nei nacionalinės vyriausybės, nei parlamento nariai tam nepritarė. Todėl, kaip aiškėjo, neįmanoma suderinti visų teisės sistemų, todėl mes sugalvojame alternatyvą. Tai yra laisvai pasirinkama teisė, kuri suteikia galimybę tarp valstybiniai prekybai plėtoti. Nes e, sutarties šalis gali pasirinkti kitas teisės sistemą, kuri nepriklauso nuo nacionalinio teisės sistemo. Ir aš manau, kad e, būtent tai yra vienintelė galimybė e, dabar įgyvendinti tokį tarp valstybinį bendradarbiavimą ir sandorių sudarimą, tai e, priimti tokią bendrą Europos pirkimo pradavimo stačių teisę. Na, žinoma, yra tam tikrų kliūčių įgyvendinti tokią teisę, yra, sakykime, apmokestinimo problemos arba kiti barjerai. Tačiau šią problemą galima ir išspręsti. Na, nu, mm, problema yra visų pirma ta, kad nėra bendros e, mm, arba vieningos teisės, kuri taikoma ir vartotojams, ir pardavėjams. E, tačiau tokią mm, problemą galime spręsti pritaikius alternatyvą. E, ir tokiu atveju įgalinami vartotojais, sakykime, pirkti užsienyje, netgi netolimo užsienyje, tik už sienos įvairius produktus, pasinaudojant vieningą e, sistemą, kuri taikoma visoje Europos Sąjungoje. Na, iš esmės aš esu taip pat vartotojas ir būtent žiūriu į tam tikrus praktinės problemas įsigijimo produktų kitose valstybės narėse. Kitas dalykas svarbu yra ir pardavėjas. Ir jeigu e, vartotojas, sakykime, Mm, yra iš mažesnės valstybės narės ir perka kažką, tada pardavėjas gali nesutikti jam parduoti, nes e, jam yra sunku transportuoti prekę arba jis susiduria su kitomis problemomis. Ir pardavėjas net nenori gilintis į valstybės narės, kur yra tikrai maža ir jam nelabai reikšminga e, teisė sistema. Jisai koncentruojasi visų pirma į didelės valstybės, kurių teisės sistemas jis pažįsta, kad nes taip jam tiesiog yra lengviau. Dabar aš manau, ar e, dėl to, ar reikia šitos bendros Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės, aš manau, kad reikia. Čia iš patirties kalbu. Jeigu, pavyzdžiui, e, perkama kažkas brangaus, e, kažkoks įrenginys, ir parduodamas kitai įmoniai, tada mm, aš visų pirma prieš tokį sandorį klausiu teisininko, kas man tai kainuos. Ir aš noriu pritaikyti visų pirma šitą sandorį prie atitinkamo mm, teisės sistemo, tai būtent abiejų sutarties šalių. E, to, įmonės gali tai sauliaisti, bet vartotojas ne jisai nesikreipsi teisininkai ir nepirks brangių teisinio paslaugų. Tačiau jeigu jisai pirks, pavyzdžiui, Airijoje šaldytuvą ir, ir šitas šaldytuvas bus atvežamas įmonės, kuri dirba Rumunijoje. Tada kokia vartotojo teisė bus taikoma. Jeigu aš E, iš esmės noriu pasitikėti kokią nors e, e, būtent teisės sistema, tai pasitikiu visų pirma savo nacionalinę šalies teisės sistemą. Tai būtent, jeigu aš gyvenu Vokietijoje, užsakau šaldytuvą, kuris gabenamas iš Rumunijos įmonės per Airiją, tai kurios valstybės teisės sistema bus taikoma, kokiu atveju, transportavimo, jeigu pavyzdžiui atveju, arba užsakymo atveju ir, ir kitais atvejais. Na, tokiu atveju e, aš kreipiuosi į teisininką, tačiau teisininkui irgi kyla problemų. Ir e, teisėjas iš esmės galbūt net nesigilins į šių trijų valstybių e, teisę nes jam tai yra per sudėtinga, ypač jeigu tokių bylų yra tūkstančiai. Taigi, kaip jau buvo minėta, tai yra tarsi loterija, kokią teisės formą e, arba teisės sistemą pasirinks e, pardavėjas ir vartotojai sudarydami šitą sandorį. Ir aš manau, kad e, teisininkai jų asociacijos kaip tik ir pritarė šitą mūsų reglamento projektui, nes tai supaprastina visą situaciją, nereikia taikyti įvairiausių teisės sistemų. Ir taip yra sukuriam paprastesnė sistema. Yra mm, E, ir kitų reikalavimų, kurie susijęs su nacionalinė teisė, pavyzdžiui, Vokietijos civilinė teisė ir daugybės straipsnių, kurie buvo priimti prieš šimtą metų ir niekas jų nesupranta, išskyrus tik tai teisininkus. Todėl mes turime sukurti tokią teisės sistemą, kuri būtų suprantama ir vartotojui, ir, ir teisininkui. Manau, kad tai yra svarbu. Taigi apie tai mes jau galvojame parlamente mes pakeisime taikymo sritį šio reglamento ir iš visos diskusijos paaiškėjo, kad tai yra e, elektroninės prekybos didžiausias rūpestis ta taikymo sritis. Nes e, mes turime atsižvelgti naujasias tendencijas, taigi elektroninė prekyba atsirado per pastarosius dešimt metų, tai yra naujas fenomenas ir tai reikia būtent atsižvelgti. E, ir šitas reglamentas būtent pritaikomas labiausiai elektroniniai prekybai. Kitas dalykas tai papildomos priemonės, tai yra duomenų bazės sukūrimas arba a, tam tikra e, sutarties modelį arba a, standartinę sutartį. A, e, tai a, e, mes nepakeisime iš tikrųjų šiomis priemonėmis a, bendros pirkimo pardavimo starčių teisės. Todėl mes turime užtikrinti tokią teisę, kuri garantuotų didelę tinkamą vartotojų apsaugą ir kad e, tai įmonės turėtų sudarydamas sutartis remtis net ne šimtais ES teisės aktų, bet kokiais keliais teisės aktais, tai bus aiškiau ir, ir e, bus e, nesirenkama nacionalinių teisės sistemų, kurios palankiausios yra, pavyzdžiui, pardavėjai arba vartotojai. Tiesiog mes norime užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą, turi būti nustatytos tam tikros e, minimalios nuostatos, kurios užtikrintų tokią vartotoją apsaugą ir e, palengvinti prekybą. Taigi, va toks e, mano komentaras kaip pranešėjo. Ačiū, kolega Lėlė. Po to, kai jūs taip apšvietėte mus Aš tiesiog e, nebenoriu nieko komentuoti ir mm, suteiksiu žodį kitiems ekspertams. Ir man kyla tam tikrų minčių, iš tikrųjų išklausius jūsų nuomonės. E, tai būtent klausimas, ar mes turėtume gal daugiau dėmesio skirti elektroniniai prekybai. Galbūt čia e, pasigirs ir papildomų komentarų, tačiau e, e, ponas Simeninis sutiksiu žodį, kad jis būtent atsakytų jam užduotus klausimus. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tiesą sakant, manau, kad tik vienas klausimas man buvo skirtas, bet pabandysiu atsakyti ir plačiau, jeigu norite. Bet manau, kad kitų žmonių kvalifikacija yra kur kas labiau tinkama, kad galėtų atsakyti jūsų klausimus. Uh, Klausimas, kurį skiria gerbiamas Lenkijos senatorius. Iš esmės laiko klausimas tai yra. Kodėlgi ne dabar galim daryti, o kodėl reikia laukti. Aš pats kalbėjau apie laiko elementas skaidrėje ir šiek tiek kitame kontekste. Sakiau, kad reikia galvoti apie tolimesnę perspektyvą. Pagalvokite apie galimą harmonizavimo per šią priemonę rezultatus. Tai gali būti e, harmonizacija, kuri vyktų horizontalių principų, ji būtų laisvanoriška, tai gali būti harmonizacija ne tik pardavimams per sienas, bet ir vidaus pardavimams. Jūs visiškai teisingai išskyrėte laiko elementą, <clears throat> gal, galvojant apie šią dieną, kiek ilgai mes turėtume dar laukti. Aš nesakau, kad mes turime atsisės ir e, sudėję rankas medituoti. Uh, Kiekvieną dieną reikia stengtis, kad šis dokumentas pagerėtų, bet būkim realistai. Šis projektas yra milžiniškas, apie jo galvojant ilgį ir kompleksiškumą. Jeigu visi netgi sutiks su kiekvienu žodžiu, e, taryboje prireiks dar labai daug laiko, kad darbo grupėje visą tai aptartų, nes ten yra 27 valstybės narės, kurių E, tradicijos teisinės šiek tiek skiriasi, nors gal ir yra panašios, e, mes tarsi kiekvieną žodį bandome įvertinti. Aš iš šių pastarųjų mėnesių patirties galiu pasakyti, kad kartais mes dirbam labai lietai ir tai mus erzina, bet paskui suprantam, kad valstybių narių skubinti negalime, nes rezultatas bus priešingas. Dėl pusiausvėros aš iš patirties žinau, kad geriau yra leisti laiko visiems išsakyti ir išklausyti keletą nuomonių pradžioje nes svarbiau yra dirbti teisingai, o ne greitai. Rinka dar gali truputį palaukti. Net ir geriausiomis aplinkybėmis, jeigu visi e, vienodai vertintų visas problemas, o taip dar toli gražu nėra, skeptikų dar ir šiandien čia girdėjome, dar daugiau skeptikų e, kitose e, susirinkimuose galima išgirsti. Bet net jeigu visi sutartume, žinant, koks tas projektas yra ilgas ir sudėtingas, tai dar reikės trijų ar keturių pirmininkavimų, kad šis e, dokumentas būtų priimtas taryboje. Taigi galbūt per tą laiką mes galime ištaisyti kitus trūkumus ir manau, kad e, kartu turime šiuo klausimu dirbti taryba, parlamentas ir komisija. Taigi mūsų dar laukia ilgas kelias, bet aš esu optimistiškai nusteikęs ir noriu galvoti apie tolimą perspektyvą. Noriu, kad uh, galiausiai iš šio dokumento projekto išgautumėm konkrečios naudos. Aš įsivaizduoju, kad man tik šitas klausimas ir te buvo skirtas, jeigu norit, galiu ir kitus atsakyti, bet labiau kvalifikuoti ekspertai turbūt geriau tai atsakys. E, pirmiausia, e, profesorius e, Staudermaieris, nes jis yra šios temos specialistas. Machen, uh, Labai ačiū, taigi taip ir padarysim. Du atsakymus, du klausimus mūsų ekspertai atsakys. E, ponas Šutenauka gavo vieną klausimą apie tai, ar valstybė gali e, prisidėti ir kitas dalykas buvo su jie su procesinė teisė. Ačiū. Pirmas klausimas yra toks, ar valstybė gali naudoti sutartimis? Na, priklauso nuo to, apie kurią pusę mes kalbame. Kalbam apie elektroninę priekybą, kuri yra visų koncentrinių ratų centras. Arba kalbame apie vartotojų pusę. Ir šiuo atveju aš galėčiau labai aiškiai pasakyti, ne. Mano atsakymas būtų valstybė nėra verslo pusėje ar vartotojo pusėje. Padėtis yra kur kas sudėtingesnė, nes e, valstybė yra susijusi su visokiausiamis asociacijomis ir panašiai. Taigi dabartinėme projekte verslo pusė galės e, vykdyti prekybą tik su e, fiziniais asmenimis. Jeigu kažką užsakys juridinis asmuo, tada reikės įvertinti, ar tai daro bendrovė ar ne bendrovė. Ir akivaizdu, kad tai nepasiteisina. Tai e, sistema, kuri nepakankamai aiškiai e, būtų suformuluota direktyva tarsi tuo atveju galėtų būti pritaikyta, bet kaži ar tai įmanoma. O jeigu kalbame apie elektroninę priekybą, tai bet kokie apribojimai e, vartotojams turi būti palikti nuo šalyje. O ką pasakytume apie vartotojo pusę, apie tiekėjo pusę? Ar gali valstybė naudotis um, tokia sistema, kaip tarsi ji būtų tiekėja? Kol kas ne, nes iškiltų labai daug problemų jeigu vartotojas bandytų parduoti kitam vartotojui. Aš manau, kad eBay sistemai toks atvejis būtų labai įdomus. Galima pasakyti politinių požiūrių apie tai labai daug, bet e, jeigu uh, taip atsitiktų, tada tą dabartinį dokumento projektą reiktų iš esmės performuluoti. Kitas dalykas - procedūrinė teisė, kuris teismas, e, kurio teismo jurisdikcijai tai priklauso. Paprastai sprendimas e, šiuo atveju padaryti labai e, nesunku. E, dažniausiai tai bus teismas, kuris, e, kuriam priklauso vartotojo įprastinė gyvenamoji vieta. Bruselio pirmas reglamentas tam yra skirtas, bet nemanau, kad toks scenarius yra idealus. Jeigu mes visų pirma galvojame apie tai, ka, kokie teismai turėtų dirbti, ar tai bus regioniai teismai ar kiti pirmos instancijos teismai, jeigu tik jie tokios bylas nagrinės, tai jie turbūt negalės patenkinti visų lūkesčių tobulam pasaulį, e, sakyčiau, galėtų labai didelis procentas internetinių ginčių e, būti išspręsta per specialias internetinių ginčių procedūras. Ir jeigu ta internetinių ginčių procedūra nesuveiks, tada būtų galima fiziškai perkelti bylą į teismą. Dėl pačių teismų Jie taip pat kuria atskirus mechanizmus internetinės priekybos ginčiams spręsti, bet klausimas darosi labai sudėtingas. Pritaikyti teisę darosi labai sunku. E, vietos e, teismai neturi bibliotekų, neturi specialių tam skirtų teisininkų, jiems e, reikia pasiruošti vadovantis 30 skirtingų teisės aktų ir kad galėtų tuos teisės aktus pritaikyti, jie turi viską išanalizuoti ir įvertinti, ar vartotojo padėtis yra blogesnė negu gali būti, palyginus skirtingus teisės aktus. Taip e, gali susidaryti labai nemaloni e, padėtis. Reikia rasti galimybių labai aiškiai patikrinti, ar geresnės ar tinkamesnės taisyklės nėra sukurtos. Apie tai dar reikia pagalvoti, ieškant teisingumo. Bet net ir neįsikišus teismams reikia užsitikrinti, kad tekstai, teisės aktų tekstai ir sutartys būtų suvienodintos. Tai jau būtų labai svarbus žingsnis į priekį. Ačiū, dabar du kalbėtojai dar yra sąraše. Tai yra kolega Neransis, e, Margarita Selerfeld ir profesorius Stauninmajeris. Taigi tokia tvarka aš jums ir suteiksiu žodžius. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Nerancis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš neturiu jokių klausimų, aš tik tai turiu keletą pastebėjimų. Visų pirma, labai džiaugiuosi dėl to, kad buvo išsakyta apskritai idėja suvienodinti nacionalinę teisę. Apie tai kalbėjome dar 2010 metais posėdėje Briuselyje. Ir labai džiaugiuosi, kad su šiuo reglamentu yra iš tiesų daroma pažangos. Bet turiu keletą pastebėjimų. Galimybę sukurti dvi paralelinės teisės. Man atrodo, kad viso to rezultatas būtų tik labai sudėtinga ginčių sprendimo sistema. Dėl to su, tikrai trūktų aiškumo, tikrai nebūtų užtikrinamas teisinis užtikrintumas. Man atrodo, kad čia mes skirtingai mąstome, turiuomenyje save ir ekspertus. Kitas dalykas išskyrus antrąjį straipsnį, kur yra pateikiamos apibrieštis, visur kitur yra kalbama apie e, tai, kad reikėtų vis tik tai vengti trišalės sistemos. O tai ir minėjo taip pat ekspertai. Prioritet, e, apibrieštis visų pirma turi būti labai aiškiai išsakytos, taip pat prioritetai ir taisyklės. Tokie trys dalykai yra labai svarbus taip pat taupimas, taupumas ir kiti dalykai. Manau, visą tai reikėtų įvardyti šiek tiek kitaip. Taip pat reikėtų dar panalizuoti, kokių žingsnių imtis ir kaip formuluoti tekstą, kad užtikrintume apsaugą vartotojams ir pardavėjams trečia, ką noriu pasakyti, tai yra tai, kad siūlomas reglamento tekstas neretai kalba apie pirkimo ir pardavimo teisės skirtingais aspektais. Kalbama apie vartotojus vartotojus, vartotojams, taip pat verslas verslui. Ir verslas vartotojams. Tokios trys rūšys yra išskiriamos ir kiekvienai yra taikomos skirtingi, taikomi skirtingi specifiniai kriterijai. Ir tada nebeaišku, kas vis tik tai patenka į reglamento taikymo sritį. Tad manau, kad tikrai kils abejonių dėl to, ar toks išskaidytas požiūris padės sukurti teisinį iškumą. Ypač jeigu galvosime apie žmonių teisę į pasirinkimą, teisę rinktis, pirkimo pardavimo teisę, kuria grindžia atliekama transakcija. Man atrodo, kad čia kyla pavojų, kadangi norime vis tik užtikrinti vartotojų apsaugą ir vienodas sąlygas. Reikėtų stengtis, kad neliktų diskriminavimo tarptų įmonių, kurios pasirinks ES pirkimo pardavimo sutarčių teisę ir kurios to nepadarys. Pagal 7 straipsnį dabar tai galėtų atsirasti. Ir gali keistis įmonių padėtis skirtingose šalise skirtingų laikų otarpių. Taip pat noriu paminėti galimas prioritetus įvardytus reglamente dėl to, kokio lygio vartotojų apsaugai būtų teikiamas prioritetas. Buvo paminėta vienos konvencija, čia manau teisingas buvo pastebėjimas, bet aš norėčiau dar priminti, kad yra ir kitų teisinių tekstų. Pavyzdžiui, tas, kuriame kalbama apie nesažiningą e, priekybinę praktiką, taip pat 2000 e, metų e, tarybos ir parlamento teisės akto 31 straipsnis taip pat dėl teisės priekybos srityje įgyvendinimo, visi tie teisės aktai mums būtų naudingi. Neturime labai daug laiko, bet norėčiau tiesiog paminėti, kai, kad uh, šitie egzistuojantis teisiniai tekstai kurdavo teisinį aiškumą. Žinoma, buvo tam tikrų sunkumų pirkimų pardavimo sutarčių teisėje, bet reikėtų stengtis, kad jų kaip tik nebeliktų. Dėkui. E, Ačiū, mielai suteikėme jums žodį. A, toliau kolegė Sedrifelt iš Švedijos. Da. Ačiū pirmininkė. Aš iš Švedijos pusės noriu pasakyti, kad mūsų nuomonė uh, šis teisės aktas yra svarbus ir naudingas, kad mes galėtume susilaukti paramos augant e, priekybai per sienas, bet to mes e, sumažintume kliūtis e, vidaus rinkos. Tuo pat metu šio pasiūlymo kai kurios dalys turėtų būti patobulintos ir išaiškintos. Pirmiausia, turėtume galvoti apie tai, kad susijusios šalis turi norėti naudotis bendruoju e, teisės aktu ir jeigu suinteresuota šalis to teisės akto nenaudos, tai padėtis bus tokia pati, kokia ji buvo ir anksčiau. Taigi, kai mes kalbam apie susijusių šalių norą naudoti šio teisės aktu, turėtume atsakyti į keletą klausimų, kurie iš švedijos perspektyvos atrodo labai svarbus. Pirmiausia, kad E, vieninga Europos e, e, pirkimų pardavimų teisė būtų taikoma, tai būtina užtikrinti, kad būtų suteiktos vienodos pirkimų pardavimo sąlygos tarptautiniu lygiu. Techniniu požiūriu šis teisės aktas turi būti paprastas ir aiškus, kad jį būtų galima pritaikyti nesunkiai, ne apsunkinant internetinės prekybos e, tiek, kad ji būtų sudėtingesnė negu perkant parduotuvėje. Kitas dalykas, daugelis kalbėtojų e, minėjo apie tą klausimą, kuris man rūpi. Suinteresuotos šalis turi suprasti, kokiu padarinių gali turėti e, m, vieno ar kito teisės akto, nacionalinio ar Europos teisės akto taikymas jeigu bus per daug sudėtinga suprasti galimus padarinius arba tie padariniai bus per daug rimti, tai šalis greičiausiai susitaikys nuo e, tokios teisės taikymo. E, ta teisė turi būti paprasta. Ir baigdama dar vieną klausimą pasakysiu. E, šis teisės aktas turi būti labai tikslingas ir ribotos apimties, nes e, jeigu uh, e, nesuprasime, kad internetinė prekyba plečiasi, tai um, sukursime labai daug sunkumų. Baigdama noriu pasakyti, kad e, šis teisės aktas e, turi būti e, nebrangiai gyvendinamas, jis turi būti nesunkiai gyvendinamas. Kas turėtų įeiti į tą teisės aktą reikia aiškiau apibriežti, kada geriau yra pritaikyti nacionalinis teisės aktus, o kada jų yra neįmanoma pritaikyti. E, kai jeigu šie klausimai bus sureguliuoti, tai atsiras labai daug gerų galimybių, kad šalis aktyviai galės įgyvendinti bendrą ES pirkimų pardavimų teisę. E, nes kitaip mūsų darbas bus veltui Ir galiu pasakyti, kad tokia yra Švedijos pozicija. Iš tikiuosi, kad darbas bus tęsiamas ir bus pradėtos e, tolesnės dėrybos, atsižvelgiant ir į nacionalinių parlamentų interesus. Ačiū. Dank. Ačiū. Profesoriu Štaudimairį e, buvo iškaldę daug klausimų. Jūs galite pasisakyti viso, visais klausimais, e, e, visos mums, visi mums įdomus, e, ypač ke, keli klausimai mums įdomiausi, tai yra didesnis dėmesys elektroniniai prekybai, atsižvelgiant į dabartinės diskusijas ir taip pat dėl, klausimas dėl teisinio pagrindo, tai yra 114 straipsnio. Na čia gal galėtume atsižvelgti tikriausiai ir teisingumo teismo galimą nuomonę ir taip pat kaip Europos komisija vertina šią problematiką. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Aš norėčiau atkreipti dėmesį į keturis dalykus. Pirma. Seras Alenas Vypas ir Lordas Baunės minėjo tai tai jau buvo pasakyta pirmoje mūsų diskusijų dalyje, tai yra tas įrodymų poreikis, kurio reikalauja Junktinės karalystės vyriausybė. Iš tiesų, e, siekiant tų įrodymų, kiek būtų naudinga e, naujoji teisė buvo surinkti 43 atsiliepimai, 23 atsiliepimai buvo iš teisės praktikų ir jie visi buvo neigiami. O tie 43 atsiliepimai buvo iš įvairiausių žmonių - akademikų, skėtinių organizacijų, pavienių teisininkų, iš tikrai nemažai asmenų. Ir ką aš atradau, yra labai įdomu. Ir tai yra pirmasis mano atsakymas į užduotus klausimus. Tai yra tai, kad buvo pateikti du atsiliepimai iš e, smulkaus verslo federacijų ir taip pat iš Britų e, didmenininkų, e, mažmenininkos, prašau, konsorciumo ten buvo pasakyta, kad mažmenininkai apima labai įvairius verslus Britanijoje, tiek e, smulkės įmonės, tiek didžiasias įmonės, bet ir jų atsiliepimai buvo teigiami. Vienas įdomus dalykas, juk ne karalystė yra didelė valstybė, priklausanti Europos Sąjungai. Ten dauguma, tai yra šalis, kurioje daugiausia vartotojų iš užsienio apsipirkinėja internetu. Ir Britų mažmeninkai norėtų tą galimybę išnaudoti gal, tik dar labiau ir dėl to jie pritartų ES bendrajai pirkimo pardavimo stočių teisiai. Taip mano pirmas pastebėjimas. Antras būtų susijęs su teisiniu pagrindu. Ponas Lėnė paminėjo jau, kad nepriklausomos teisinės tarnybos. Pat... Trys teisės tarnybos pa pritarė, kad teisės pagrindas turėtų būti 114 straipsnis. Toks turėtų būti teisinis pagrindas komisijos teisės, akt, e, siūlomiems teisės aktams. Ir tokiu būdu būtų išvengta galimų kliūčių. Mūsų atveju nėra sudėtinga tai įrodyti. Jeigu pažvelgtume į sutartis tarp verslo įmonių ir vartotojų, tai pamatytume, kad ten galioja privalomos nacionalinės nuostatos, kurias reikia įgyvendinti, reikia jų laikytis. Jos nebūtinai apima visas rytis, kuriuose yra numatyto bendrijos nuostatai, Ir tai yra viena kliūtis ir, ir dar tai, kad tos teisne, e, nacionalinės teisinės nuostatos yra skirtingos. Tokiu būdu atsiranda ekonominiai kaštai. Buvo apskaičiuota, kad įprastiniai verslo įmonė, norint eksportuoti į vieną valstybę, viskas kainuoja maždaug 10 tūkstančių eurų. Ir jeigu tai yra daroma internetu, tai dar atsiranda 3 tūkstančiai papildomų, 3 e, tūkstančiai eurų papildomų išlaidų. Uh, Taigi 10 tūkstančių eurų yra daugiau negu įprastinė smulkios verslo įmonės metinė apyvarta. Tad remdamosi tuo faktu, kai kurios įmonės renkasi į kelias šalis eksportuoti. Panašiai galima kalbėti ir apie sutartis tarp verslo įmonių. Čia taip pat yra ir teisinės kliūtis, ir ekonominės kliūtis nors verslas vartotojams sutartyje daugiau galbūt sutartyse daugiau galima kalbėti apie teisinės kliūtis, verslas verslui susidurtų daugiau su ekonominėmis kliūtimis. 352 straipsnis galėtų būti tik taip papildomas teisinis pagrindas jis gali būti naudojamas tik tai, jeigu 114 straipsnis negali būti teisinių pagrindų. Taip yra nusprendęs teisingumo teismas. Ir pasiūlymas, kurį pateikė komisija, kaip tik yra sukurtas tam, kad išspręstų dabartinės problemas. Reglamento taikymo sritis buvo apibriešta taip, būtent, kad apimtų uh, sutartis, kur dalyvauja smulkus ir vidutinis verslas ir kurios yra sudaromos tarp verslo įmonių. Mes specialiai tokią taikymo sritį pasirinkome. Mes norėjome išvengti tų e, problemų, kurios kyla dėl skirtingų nacionalinių teisės nuostatų. Ir jeigu 152 straipsnis būtų parinktas teisinių pagrindų dėl hipotetinių priežasčių, vėlgi reikėtų pažvelgti į Europos teisingumo teismo praktiką. Yra keletą bylų, kurias šis teismas yra nagrinėjęs apie e, prekės ženklus. Tos bylos yra susijusios su naujomis teisinėmis, e, su, su naujais juridiniais asmenimis, kurie yra steigiami. Europos įmonių asociacijos ne, paprastai neskatina e, pageidaujančiųjų kurti naujas įmonės. Tokia galimybė yra tiesiog suteikiama. Ir taip yra sukuriama, sukuriamas naujas juridinis asmuo. Tokiais atvejais nauji teisiniai ir juridiniai asmenys galėtų būti kuriami tik tai teisės rengėjų, įstatymų rengėjų iniciatyva. Taip turėtų būti, jeigu būtų parinktas kaip teisinis pagrindas 152 straipsnis. Tačiau mūsų atveju situacija yra visiškai kitokia. Mes čia nesudarinėjome naujų uh, sutarčių formų, nekuriame naujų juridinių asmenų. Tiesiog mūsų atveju yra du veikėjai, kurie savarankiškai gali sudaryti sutartis pagal atitinkamas taisyklės, kurios dera su nacionalinė teisė, kuri yra taikoma vienu ar kitu atveju. Ir todėl tas scenarius yra visiškai kitoks. Ir dar kartą primenu, kad 352 straipsnis gali būti tik tai papildomas teisinis pagrindas, bet ne pagrindinis. Ir dar vienas mano pastebėjimas dėl pono Kryger. Jis kalbėjo apie vartotojų pasirinkimo teisę. Čia ko gero buvo nesusipratimas. Komisijos pranešime spaudai niekada nebuvo teigiama, kad vartotojas galės rinktis, kurią teisę, pagal kurią teisę veikti, nacionalinę ar europinę iš tiesų rinktis turės pardavėjas. Jie iš tikrųjų galėtų parinkti teisę ar europinę, ar nacionalinę, pagal kurią teiks savo prekę ar paslaugą vartotojui. Vartotojui belieka pasirinkti štai ką. Vartotojas gali rinktis tik tai ar pirkti tą produktą ar ne jis gali nesirinkti produkto iš vieno pardavėjo, jis gali nueiti į kitą parduotuvę už kampo Galbūt jisai ten pažįsta pardavėją, gal žino jų produktus, gal žino, kad tą produktą galima ten gražinti, jeigu jis yra brokuotas, jį pataiso arba pakeičia. Galbūt pardavė, pirkėjas tiesiog norės pirkti būtent iš to konkretaus pardavėjo. Ir galbūt net jeigu kaina ten bus 10 procentų didesnė, vartotojas vis tiek rinksis savo pažįstamą pardavėją. Jeigu jis to daryti nenori, jis gali rinktis pirkimą internetu, kur kaina yra 10 procentų mažesnė, bet yra taikoma europinė pirkimo pardavimo sutarčių teisė. Galbūt pirkėjas rinksis vieną ar kitą produktą dėl to, kad jis yra tam tikro prekės ženklo, kuriuo e, pirkėjas pasitikė. Toks lieka pasirinkimas vartotojui. Taigi, vartotojas turės didesnį pasirinkimą negu kad turi dabar kainos taip pat galbūt bus mažesnės, bet bus paliekama vartotojų teisė nepirkti internetu ir lankytis jam įprastoje parduotuvėlėje. Taigi, Europinė pirkimo pardavimo stočių teisė turės pasirinkti pardavėjas. Ir kaip jau du ekspertai šiandieną teigia, Bendroji Europos pirkimo pardavimo stočių teisė visų pirma numato tokio lygio vartotojų apsaugą, kuris yra e, tokio pat lygio arba aukštesnio lygio negu ES vidurkis. Antra, vartotojų apsaugos lygis yra aukštesnis negu beveik visose valstybėse narėse. Tai reiškia, vartotojas gaus ir ekonominės naudos, nes galės rinktis iš didesnės prekių pasiūlos ir už mažesnę kainą. Ir taip pat vartotojas nieko nepraras, nes jiems bus užtikrinama aukšto lygio apsauga. Taigi dabar mes numatome ir ketiname vartotojui suteikti tokias teisės, kurių jis dabar neturi, turiu omenyje teisę rinktis. Ir mes siūlome tokią teisę, kuri yra geresnė arba, arba tokio pat gera kaip nacionalinė teisė. Ir tarp šių dviejų teisių gali e, rinktis pardavėjas. Toks trečias mano pastebėjimas. Ketvirtas, reaguojant į keletos kalbėtojų pasisakymus, ypač pirmininkas, ką minėjo, ir kalbėjo profesoriai dėl to, kad nelabai tobulai yra suformuluotas reglamentas. Ir dėl to, kad daugiausia čia kalbame apie priekybą internetu. Aš norėčiau pacituoti profesoriaus Fogendauerio dokumentą, nes jis ten labai įdomų dalyką pastebėjo. Jisai sakė, kad ES bendrosios pirkimo pardavimo stočių teisės reglamento kalba yra puikus kompromisas tarp įvairiausių e, teisės kalbų stilių Europoje. Iš tiesų labai įdomus pastebėjimas. Nes tai tik tai parodo, kaip turėtų atrodyti geras, tinkamas europinis teisės aktas. Negalima būtų perkelti vienai valstybei būdingos formuluotės. Mums reikėtų rasti tą aukso vidurį. Ir būtent tą mes ir padarėme. Ir tą patvirtino profesorius Fogenaueris. Ir antras dalykas - tos silpnosios vietos formuluotėje. Čia dar vieną citatą norėčiau pateikti. Turiu ją cituoti vokiškai, nes originaliai jis buvo parašytas vokiškai. Ir aš tikiuosi, kad per vertimą jūs vis tiek pajausite tą emociją. Taigi cituoju. Zog taip iš tikrųjų neįmanoma. Tačiau kas turi atsitikti e, nuo to laiko, kai keliamas šis klausimas, literatūra e, skirta šiam klausimui tapo e, tokio pat dydžio kaip ir nedidelė biblioteka. Buvo žinoma, buvo pasiūlyta pagerinti šį pranešimą įvairiais būdais. Buvo siūloma iš esmės e, pagerinti visą bendrą e, pasiūlymą. Tai tačiau niekas nerekomendavo priimti šito pasiūlymo nepakeisto. Taigi, ir spėkite, kasgi tai pasakė. Aš taip pat e, žinau vieną uh, labai žymų mokslininką Vokietijoje, Otto von Gerkina, kuris pateikė panašų teiginį 1889 metais dar. Ir aš tiesiog noriu pat, manau, kad šita mano pasakyta citata įrodo, kad Vokietijos pirkimų pardavimo teisė galioja jau šitiek laiko nuo XIX amžiaus pabaigos. Bet aišku, tai nereiškia, kad teisės negalima tobulinti. Ta aš ir noriu pabrėžti. Taigi, čia grįšiu prie to, ką sakė profesorius Simeonidis. Dviejų susitikimų metu, pirmininkaujant Kiprui, jau buvo pateikta ne vienas pasiūlymas dėl to, kaip formuluoti dešimtą straipsnį, bet mes kalbėjome tik tai apie dešimtą straipsnį ir aš esu susitikinęs, kad tų pasiūlymų, kaip patobulinti formuluotę, dar bus ne vienas. Ir galbūt vėliau prieisime prie taikymo srities klausimo. Ir vėlgi vyks diskusijos dėl to, kuo ji turėtų apsiriboti. Dabar, man atrodo, yra dar per anksti apie tai kalbėti, nes dabar reikėtų kalbėti apie pačią esmę, o tada pereiti prie taikymo srities. Bet noriu pabrėžti tai, kad visus pasiūlymus, įskaitant ir komisijos pasiūlymus, galima tobulinti. Ir dar vieną citatą norėčiau pateikti. Leiskite tarybai, parlamentui ir komisijai pasitaisyti. Šitą citatą norėčiau, citatą norėčiau baigti. Dėkui. Ačiū, ponė profesorių Štaudimairį už patiktas pastabas. Mano nuomonė, šiandien mums reikėtų e, vis dėlto įsigilinti į tą poreikį turėti bendrą Europos pirkimų pardavimų starčių teisę. Tačiau bet kokiu atveju yra daugybė įvairių klausimų susijusių su, su šita sutarčių teisė, kuriuos reikėtų išspręsti. Jeigu aš teisingai supratau, ponė Štauberį, e, kai jisai kalbėjo apie mm, civilinį kodeksą. E, ir, e, kaip žinau, komentarus civiliniam kodeksui būtent rašė vienas mano žemietis. Ir parašęs komentarus buvo sukurta nauja komisija, kuri būtent toliau tęsė tų komentarų tobulinimą. Todėl aš norėčiau paklausti, kaipgi mes mm, pasieksime savo tikslą ir išspręsime visas problemas? Negaliu atsakyti šį klausimą. Tačiau šalia sėdi ekspertai, kurie galbūt ir mums e, pateiks daugiau informacijos, kaip ir ponė Lėnė, jums e, aš tikiu žodį, už baigiamam žodžiui. Ačiū, e, ponė Zansburgai, už tai, kad puikiai vadovaujate antrajai seminaro daliai Na, truputį mm, sudėtinga kalbėti, kadangi pana Štado Maris jau viską pakankamai aiškiai apibrėžė, nes uh, vis dėlto uh, čia reikia atkreipti dėmesį tai, kad teisės aktų leidėjai galutinį žodį taria, tai yra taryba ir parlamentas. Mes, e, žinoma, pakeisime šį pasiūlymą, diskutuojame dėl jo pakankamai ilgai, bet kokiu atveju mes dirbame tą linkime. Jisai turi būti pagerintas, tas pasiūlymas. Nes mes norime galiausiai e, turėti tokį teisę aktą, kuris būtų naudingas visiems. Ir aš pat norėčiau mm, mm pakviesti visus dalyvauti šiame procese, visus nacionalinio parlamento atstovus. O taigi jums patiktas taip pat yra e, pasiūlymas reglamento, jūs turite dokumento aplankę. Taigi e, vasario kovo mėnesį ateinančiais metais uh, bus parengtas pirmasis pranešimo projektas susijęs su šiuo klausimu. Čia aptarsime visų pirma taikymos rytį šio reglamento ir aptarsime tas problemas, kuris buvo iškeltos šiuose klausimuose. Galbūt padėsime e, pasiūlyti alternatyvas atitinkamams sprendimams. Ir aš manau, kad dabar yra tas etapas, kai mes galime e, neformaliai konsultuoti su suinteresuotomis šalimis ir su kitais suinteresuotais įvairių at, e, šalių atstovais. Ir, e, žinoma, e, tas projektas, prisidedant ir pirmininkaujančiai valstybei, galės bus tęsiamas ir toliau. Tas projektas, žinoma, kaip jau minėjau, turi būti vykdomas glaužiai bendradarbiaujant abiems teisės aktų leidėjams, tai yra tarybai ir parlamentams. Taigi mes turime rūpestingai parengti šį pasiūlymą. Mes norime sukurti tokią e, teisės priemonę, kuri būtų sėkmingai taikoma, kuri būtų patraukli ir kuri būtų reikalinga, priimtina. Ir tam skirsime tiek laiko, kiek reikės. E, Panas Ensburgas kaip tik kalbėjo apie tai, kiek užtruko e, sukurti civilinę teisę Vokietijoje. Tai būtent komentarai buvo perkūrėmi ir dar kartą perkūrėmi. Aš manau, kad iš tiesų dabar e, šitas teisės aktas, kurį mes aptarėme, e, nėra lygintinas, žinoma, su visą civilinė teisė. Tačiau bet kokiu atveju e, šio pasiūlymo pradžia yra 90-ame dešimtmetyje ir buvo rengiamasi per praėjusius dešimtmečius priimti tokį teisės aktą. Aš manau, kad po tiek diskusijų mes būtent esam pribrendę sukurti naudingą produktą. Taigi norėčiau mm, pranešti, kad jūrių komitetas prieš kelias dienas nusprendė, kad ateinančiais metais bus organizuota konferencija, tokia kaip e, šiandien, e, antro, antroje metų dalyje, būtent, kad būtų informuotos, suinteresuotos šalis apie pažangą priimant šį teisės aktą. Taigi ir mes dirbsime toliau, mėly kolegos. Aš manau, kad jo diskusijos praturtino mūsų visus, tiek argumentai, tiek turinio aspektai, tiek pasiūlymai pateikti e, ir e, prisidės prie mūsų pasiūlymų pagerinimo. Ačiū Jums visiems, kad atvykote šiandien pas mus ir dalyvavote šioje konferencijoje. Dabar e, norėčiau pakviesti Jūs, baigdamas, į prieimimą, kuris vyks mm, Josef Antal pastate Čia, kai pereisite tiltą, tiksliau tenktą galeriją, pamatysite kairėje salę. Sekretariatas ir jo darbuotojai tikrai padės jums surasti e, vietą, kuriuo mes organizuojame šį priėmimą. Tai būkite atsargus, ten yra laiptų, kad e, neprarastumėt, ne, neprarastumėt ne vieną iš jūsų. Ir aš manau, kad dabar galiu baigti mūsų konferenciją.